Chers collègues, euh, je comprends que nous ne sommes pas encore très nombreux. Mėly kolegos, suprantu, kad nedaug dar mūsų yra, bet esu tikra, kad kiti prie mūsų prisijungs ir kadangi darbo atverkė nepaprastai įtempta, nenorėčiau, kad per daug vėluotumėme pradėti ją nagrinėti. Taigi, visų pirma, klausimai. 18 darbo atverkės punktas dėl Europos semestro poveikio socialiniai ir užimtumo politikai. Ir čia turime keturis kvieštus prelegentus. Jūs pasakysite, kad gan paradoksalu renkti tokius klausimus. Patarpu, kai plenarinėje sesijoje jau balsavome dėl Lopio Fontanie, mūsų kolegės pranešimo, dėl metinės augimo apžvalgos Tai buvo pagrindinė proga šiam komitetui pasisakyti diskusijose dėl Europos semestro. Vis tik tai mes žinome, kad Europos semestras nesibaigė vien tik tai balsavimu uh, žimtumo komitete, nei pavasario vadovų taryba, nes antrasis trimestras yra skirtas tam, kad valstybės narės pristatytų savo nacionalinės reformų programas, savo nacionalinės konvergencijos programas, kurių bus pateiktos konkrečios kiekvienai valstybės skirtos rekomendacijos ir po to bus augimo ir užimtumo uh, aišku, atitinkamai programos įgyvendinamos ir e, birželio vadovų taryboje. Toliau, aišku, bus parengtas naujas klausimas Van Rompoj, ypač aišku, jeigu per daug darbo tvarkiai nebus tokių dalykų, kaip, tarkim, rinkimai ar, ar panašus klausimai, kurie per daug užimtų gal vietos darbo tvarkėje. Uh, E, vis tik tai reikia turėti omenyje, kad gruodžio išvados e, suteikia naują postumį šioms diskusijoms, iš dalies tai integruotai į Lopė Fontanie pranešimą. Ypač 12 punkte, kur kalbam apie gruodžio tarybos išvadas, e, kad reikia peržiūrėti socialinę dimensiją ir kad e, ekonomikos ir pinigų, e, e, ekonomikos ir monetariniai sąjungai tikrai reikia suteikti tą realią socialinę dimensiją ir, ir labai svarbu turėti omenyje, apie ką eina kalba, ka, kas turi būti toje dimensijoje. Mes būtent šiame kontekste ir norėjome surenkti tokius klausimus. Svarbiausia, aišku, aišku, nepamiršti tų gyvų diskusijų tarp užimtumo ir ekonomikos ir monetarinių reikalų komitetų dėl dėl įvairių politikos priemonių, kurias komisija pasiūlė, dėl jų socialinio poveikio. Būtent ir todėl ir turime prelegentus, kurie kalbės apie įvairių priemonių socialinių žimtumo poveikį, visus daugiklio efektus ir taip toliau. Prieš suteikdama žodį mūsų prelegentams, visų pirma, norėčiau visų pirma suteikti žodį mūsų pranešėjai, kad ji gal galėtų patikslinti, kokie klausimai mums labiausiai rūpi, ką mes labiausiai norėtumėm išgirsti per e, šios klausimus. Taigi, ponė Veronika Lopė Fantanija, žodis jums. Effectivement, je crois que c'est très important cette audition. Pone pirmininkė, manau, kad šis renginys, šis klausimas yra tikrai svarbus. Tai galimybė išklausyti nuomonės tų, kurie atstovauja e, visuomenės organizacijas bei nedidelės įmonės. Dabar kalbėtoje perina į ispanų kalbą. Taigi, tai tikrai naudingas klausimas ir gaila, kad nepavyko jo surenkti anksčiau. Rengiu pranešimą ir daugiausia dėmesio dabar jau skiriame pavasario vadovų, tary, e, vadovų tarybai ir norime išklausyti darbuotojų, darbdavių asociacijų atstovų atstovaujančių Europos piliečius, kad e, aptartume Europos parlamento prioritetus. Pranešime aptartos konkrečios temos konkrečiai domėjomės užimtumo klausimais. Šiuo metu daugybė žmonių, ypač jaunų žmonių, neturi darbo. E, daugelis žmonių jau ilgą laiką yra bedarbiai, moteris e, neranda darbo, taip pat vyresni žmonės dažnai netenka darbo mes norime išklausyti, pavyzdžiui, mažų ir vidutinių įmonių atstovų nuomonės ir e, pabandyti išsiaiškinti, kokiu konkrečių priemonių galėtume imtis, kad išspręstume iškiausias problemas ir galėtume e, kurti darbo vietas. Žinoma, skurdo situacija apima daug daugiau nei, nei, nei skurda ir Europos Sąjungoje tikrai negalime sauliaisti leisti negalime leisti, kad būtų tiek var, skurstančių žmo, žmonių. Ir vykdydami 2020-ųjų strategiją siekiame sumažinti skurdo lygį ir padėti labiausiai pažeidžiamiems visuomenės narėms, tai yra vaikams ir moteriams, nes iki šiol mums nepavyko to pasiekti. Iki šiol valstybės narės bandė spręsti šią situaciją ir užtikrinti šeimų integraciją visuomenėse, ypač e, tų šeimų, kurios susiduria su e, ypatingai sunkia padėtimi, kurios ypač nukentėjo nuo krizės. Ir mes esame pasi, pasiruošę išklausyti mūsų e, svečių šiandien susirinkus ir tuo ir baigsiu, ponė pirmininkė. Ačiū. Kalbant apie klausimus, e, E, kuriuos aptarsime. Žinau, kad jūs jau esate parengę savo pranešimus, pasisakymus, bet e, kalbėdami e, ir mes varstysime dar kartą klausimus susijusius su tikrosios ekonomikos ir pinigų sąjungos kūrimu, o kalbant apie socialinį dialogą Europoje ir kaip jį toliau stumti į priekį, tobulinti. Aptarkime ir šiuos aspektus. Ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui Žak Delpla. Noriu padėkoti jam už tai, kad atvyko į mūsų renginį. Jis yra ekonomikos. E, Jis yra ekonomistas, dirbantis Tulūzoje, Tulūzos e, universitete. Ir jis e, rengė studiją dėl ekonominių stabilizatorių Europos lygmenių, taip pat jos rytis yra nedarbas. Bei pašalpos, e, pašalpos bedarbiams. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Permonš, kalbėsiu apie darbo jėgos rinkas, apie, taip kovoti, kaip, apie tai, kaip kovoti su nedarbu šiandien. Kalbėsiu angliškai. Noriu, kad mane suprastų kiek manoma platesnė auditorija. Esu čia su kolegomis. Mes dirbame Tulūzos universitete ir mes ne pirmieji siūlome e, nedarbo, kovos su nedarbo mechanizmą skirtą eurozonos valstybėms. Apie tai jau buvo e, kalbama, kalbėta anksčiau, buvo kalbėta apie tai, kad reikia subalansuoti eurozonos regioną, e, nes neįmanoma vienam valstybei, pavyzdžiui, vienai Graikijai ir vienai Ispanijai priimti, sugerti visą patiriamos problemos šoką. Svarbiausias uždavinys yra e, taip viską sutvarkyti, sukonstruoti, kad nebūtų iš, išpirkos e, mechanizmo. Skolų išpirkimo mechanizmo. E, kaip žinome, daugelis valstybių išgyvena sunkius laikus, yra didžiulis nedarbas, o tai, tai daugiau pietinės valstybės, o šiaurinės valstybės kaip Vokietija nėra lab, nė, neturi noro smarkiai finansuoti e, tų valstybių gelbėjimą. Taigi reikia pasiūlyti sprendimą, kuris būtų priimtinas visiems. Mūsų parengtas pasiūlymas remiasi paremtas trimis ramsčiais ir visi trys yra būtini. Pirmasis tai nėra naujas dalykas, tai siūlymas surasti išteklius, pasitelkti nacionalinius išteklius, pasitelkiant nacionalinės politikos priemonės, kad, kiek, kad visos valstybės 1 procentą savo BVP skirtų nedarbo draudimo sistemai. Tas mechanizmas būtų susijęs su euru ir būtų skirtas tik eurozonos valstybėms. Taip pat galime pridurti dar vieną dalyką e, - mokymus. Ir ta priemonė būtų skirta visoms 17 eurozonos narių ir jos visos vieną procentą savo BVP ar šiek tiek daugiau skirtų eurozonos valstybių nedarbo fondui. Ir jį kontroliuotų komisija ir be abejo parlamentų irgi bus suteiktos galios jį prižiūrėti. Antrasis ramstis, jis yra e, novatoriškesnis, tai siūlymas sukurti e, europinę darbo sutartį tai būtų ta pati sutartis, kuri gyvuotų visose valstybėse ir būtų taikytina visiems sektoriams. Tačiau tokios sutarties pasirinkimas būtų e, ne, ne, neprivalomas dalykas, tai būtų galimybė. Mano šalyje, Prancūzijoje, šiuo metu egzistuoja 17 skirtingų e, darbo sutarties pavyzdžių. Šioji naujoji būtų 18. E, Panaši padėtis yra ir kitose valstybėse. Taigi siūloma tą darbo sutartį paruošti e, Bruselėje, tai, tai būtų europinio pavyzdžio sutartis, pasitokusi prasinę procedūrą Europos komisija, taryba, jūs puikiai viską žinote, kaip tai daroma. Ir pasiremti šiaurinių valstybių patirtimi. Tai yra pietinėse, pietinės valstybės, taip pat ir Prancūzijoje, nežino, kaip e, reformuoti savo darbo jėgos rinką. Tai yra labai sudėtingas uždavinys ir iš tikrųjų tik švedams ir danams tai yra pavykę. Todėl turime nusižeminti. E, Italija, Ispanija bandė tai daryti, nes nebandė vykdyti šias reformas, tačiau e, didel, joms nepasisekė, nes e, yra labai daug nepasitikėjimo tokiais sprendimais tose šalise. Reikėtų konsultuoti su Europos darbdavių ir verslininkų asociacijomis ir parengti geriausia įmanoma e, europinio pavyzdžio darbo sutartį, kuri būtų taikytina visoms šalims, visiems sektoriams. Žinoma, šiaurės šalis e, norės kiek manoma daugiau lankstumo, o pietinės valstybės norėtų kiek manoma daugiau, kad, kad būtų kiek manoma stipresnis saugumo garanto elementas. Ir reikėtų ieškoti kažkokio kompromiso. Ir trečias mūsų pasiūlymo ramstis, novatoriškiausias ramstis Tai yra siūlymas tą sutartį padaryti neprivaloma, tai būtų pasirinkimo dalykas. Tikrai sunku sukurti tinkamai veikiančią darbo rinką šalies lygmenių, nes e, verslo, verslo atstovai visada kovoja su profsąjungomis, ir e, apsisprendimą dėl lankstumo reikėtų palikti konkretiems individualiems atvejams. Taigi, iš esmės, jei per Monš Bereš mane pasamdytų savo, dirbti savo įmonėje Prancūzijoje, mes aptartume, kokį darbą aš turėčiau atlikti, kiek man mokėtų atlyginimo, būtų, kokia būtų sutartis, bet jos įmonė būtų priversta man pasiūlyti dviejų rūšių sutartis, turėč, kurias turėčiau pasirašyti. Pirmasis, pirmoji sutartis tai galiojantis šalyje, galiojantis šalyje sutartis, kur, kurioje yra nacionalinio saugumo, socialinio saugumo sistemos nuostatos, taip pat kiti susiję dalykai. O antroji sutartis apimtų Mm, darbo aprašą ir tai būtų euro, europinio pavyzdžio darbo sutartis lanks, su lankstaus saugumo nuostatomis ir ten būtų nuostatos dėl nacionalinės socialinio draudimo sistemos ir priedo papildomai būtų ir europin, nuostatos dėl europinės, e, u, europinio užimtumo draudimo. Taigi, aš būčiau saugesnis e, pasirinkęs tą sutartį tuo atveju, jeigu mane atleistų. Ir sprendimas e, pasirinkti tą sutartį, pasirašyti tokią sutartį, yra, būtų darbuotojų suteikiama galimybė. Įmonė to negalėtų nuspręsti. Tokio papildomo draudimo atsiradimas būtų svarbus. Ir to, todėl labai svarbu nepolitizuoti e, diskusijų dėl darbo rinkos reformų. Pakalbėkime Ispaniją. Iš esmės tai yra tiksinti mm, bomba Europoje. Užimtumo toje šalyje e, dalis yra apspręsta dėl struktūriškai, kita, užim, kita nedarbo, kitas nedarbas yra sukeltas ciklinių procesų o europinis draudimas apsaugotų darbuotojus nuo tokio cikliškai atsirandančio nedarbo. Tai padėtų apeiti vietoje iškylančius sunkumus. Ir e, finansavimas būtų numatytas tik tuo atveju, jeigu reforma būtų įgyveninta, jeigu jai būtų pritarta. Europoje ir Bruselėje dabar labai daug kalbama apie. apie tokius sprendimus, apie tokius politinius sprendimus ir tokius, tokias sutartis. Mes siūlome tokį, tokią sutartį, kaip, kaip numatyta gruodžio mėnesį vykusią vadovų taryboje. Uh, Ir mes taip pat manome, kad mūsų siūlymas yra e, veiksminga priemonė sumažinti depresiją ir tai būtų e, veiksmingesnė priemonė, nes e, būtų užtikrintas finansavimas nedarbo atveju ir tai būtų paskata vykdyti reformą. Stimuliai la reflexion. Ačiū, kad paskatinote tokius pamastymus. Dabar suteikiu žodį Gvinila Angren, e, smulk... mažų vidutinių įmonių Europos asociacijos pirmininkiai. Ačiū. Pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ačiū, kad pakvietėte mūsų asociaciją į uh, šios lausimus, aš dabar kalbėsiu angliškai and at the same time being an entrepreneur, micro-entrepreneur. Labai svarbu kalbėti, pavyzdžiui, apie mažas įmonės, netgi mikro įmonės, pavyzdžiui, nuo trijų darbuotojų švedijoje. Turiu pasakyti, kad labai smarkus smūgis sudavė finansinė ekonominė e, krizė būtent mažoms vidutinėms e, įmonėms, amatininkams. Ir tas mūsų asociacijos paskaičiuotas indeksas, UAMP indeks, paskaičiuotas indeksas per 2012 metus rodo, kad tikrai smūgis buvo didžiulis. Vis tik tai MVI e, buvo ir išlieka pagrindinis darbo vietų kūrėjas. 98 procentai visų įmonių yra MVI. Du trešdaliai darbo vietų yra būtent sukurta MVI. O, ir Krizės sąlygomis MVI kūrė darbo vietas toliau, bet ne visose sektoriuose ir aišku, ne taip sparčiai kaip ankstesniais metais praeitie. MVI, ypač mikro įmonės, mažos įmonės, nenoriai atleidžia žmonės dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, sunku jiems susirasti e, kvalifikuotą darbo jėgą, jeigu, pažiūrėjau, atsigautų krizė. Be to, e, mažoms įmonėms iš esmės neįmanoma sumažinti dar labiau darbuotojų, neapkarpant savo veiklos. Kita vertus, MVI nelabai nori ir samdo daugiau darbuotojų, kol nėra tvirtesnio ekonominio pagrindo. Tokios išvados patvirtina tai, ką rodo ir visa statistika. Nedarbas aukšta nuo 2012 metų vidurio. Istoriškai aukštas lygis 2012 metais buvo pasiektas virš 10 procentų. Ilgalaikis nedarbas yra labai didelis. Tuo pat metu ES dar yra 2 milijonai neužpildytų darbo vietų. Tai reiškia, kad turimi įgūdžiai, e, kvalifikacija netitinka poreikio netitinka to, kokios yra darbo vietos. Taigi, reikia pripažinti vis tik tai, kad 2012 metai buvo labai sudėtingi. Vis tik tai didžiausia problema, kad tos situacijos labai skirtingos, skirtingose valstybėse narėse ir atsiranda toks kylimas tarp pietinių ir šiaurinių šalių. Dėl to turime nerimauti. Iš tikrųjų, valstybės, kurios įgyvenino darbo rinkos reformas iki krizės, kaip antai. Tai kad būtų veikianti darbo rinka ir kad būtų tvaresnė socialinės apsaugos sistema. Viena grupė valstybių tos valstybės, kurios jau pradėjo įdėkti reformas, mato, kad konkurencingumas stiprėja, kaip kad, pavyzdžiui, Airija ir Ispanija. Ir žinoma, ne visuomet tai iškart atsispindi darbo vietų kūrime, nes e, da, užimtumas ne visuomet tokiu pat spartumu auga kaip ir ekonomika, dėl to, kad darbo rinka pakankamai yra Mm, nelanksti. Svarbiausia, aišku, mm, atkurti pasitikėjimą, kad būtų atsigavimas. Dabar sugrįžtų prie Europos semestro ir jo poveikio socialiniai ir užimtumo situacija Europoje. Nėra paprasta viską taip apibūdinti. Aš galiu sakyti, kad taupimo priemonės ir biudžeto apkarpimai pablogino situaciją, išaugo nedarbas, socialinė situacija pablogėjo viešajame sektoriuje gal tai tikrai ir tiesa, bet tai buvo reikalinga padaryti. Vis tik tai buvo reikalingos tokios tvirtos priemonės, e, kad būtų geresnė fiskalinė konsolidacija. Be tokių priemonių tikrai būtų kvaila galvoti, kad būtų situacija pagerėjus. Iš tikrųjų būtų tik tai skolos padidėjusios, o ne investicijos. Finansinė krizė dabar perėjo į ekonominę užimtumo socialinę krizę. Tačiau, jeigu nebūtų imtasi veiksmų, kaina būtų buvusi dar brangesnė. Tad Europos semestras, kurios tiklas geriau koordinuoti makroekonominės užimtumo socialinės politikas yra dar svarbesnis tokiu metu, kai tokia daugelypė krizė yra pastebima visur. Metinė augimo apžvalga, naujai perspėjimo mechanizmai, atitinkamos ataskaitos, kad būtų galima užkirsti kelią makroekonominiam disbalansams bei konkrečioms valstybėms skirtos rekomendacijos. Tai yra tinkamas būdas užtikrinti, kad būtų augimas ir darbo vietų kūrimas Europoje. Fiskalinė konsolidacija ir skolų mažinimas yra būtini norimas stipri, norint stiprinti konkurencingumą, tačiau vien to nepakanka. Reikia prie to dar ir struktūrinių reformų, ypač darbo rinkoje. Būtent todėl UEMPIS sako, kad reikia tvirtų žingsnių, reikia šių prioritetų, reikia ir to, kas numatyta metinio augimo e, apžvalgoje 2013 metams. Visų pirma, reikia, kad fiskalinis konsolidavimas būtų palankus augimui. Reikia atkurti normalaus skolinimus, normalų, normalias skolinimuose galimybės ekonomikai ir ypač MVI. Reikia skatinti augimą ir konkurencingumą šiandien ir rytoj gerinant e, švietimo mokymo sistemas, informacinės technologijas, investavimo aplinką. Reikia kovoti su nedarbu ir socialinėmis krizės pasiekmėmis, reikia modernizuoti viešojo sektoriaus administravimą. Prioritetai e, turi būti gerai subalansuoti, reikia atsižvelgti į fiskalinio e, konsolidavimo poreikį, bet reikia pripažinti ir tai, kad reikia skatinti augimą per ilgalaikės investicijas. 2012 birželį Europos vadovų taryba teisingai nusprendė, kad prie fiskalinio sutarimo dar turi būti ir sutarimas dėl socialinių reikalų augimo ir užimtumo. Tai yra Europos semestro esmė. Deja, Matome, kad dar trūksta pusiausvyros politikos požiūrėje, kai eina kalba apie gyvendinimą. Turi būti aišku mums visiems, kad užim, užimtumą ir augimą turi skatinti privatus sektorius, sukurti privatus sektorius. Taigi visų pirma, reikia atkurti jo pasitikėjimą per e, finansinio sektoriaus atkūrimą. Reikia labai aiškių reformų, ypač darbo rinkoje, kad naujas verslas galėtų kurtis ir stiprėtis. Reikia atitinkamai augimą skatinančių priemonių, kad būtų paskatintas atsikūrimas. MVI nuolat kalbėjo apie tokios pusiausvėros būtinybę. Reikia labai aktyvių, iniciatyvių priemonių vietos regionių lygų lygmenių, kadangi e, tie lygmenys labai priklausomi yra nuo vidinių poreikių, nuo vidaus paklausos. Ir aišku, be to turi būti imtasi pastangų spręsti biudžeto klausimus, pagerinti e, fiskalinį konsolidavimą. Dėl tos priežasties mes skatiname požiūrį, kad reikia diferencijuotų fiskalinio konsolidavimo pastangų, kad būtų geriau atsižvelgta į kiekvienos valstybės narės specifiką. Kaip teisingai buvo mm, komisijos pabrėžta užimtumo pakete 2012 metų balandį, turi būti imtasi naujų pastangų, kad būtų um, reformuota darbo rinka. Visos tos reformos yra sudėtos į parengtą dokumentą ir dabar svarbiausia yra tokie du iššūkiai. Visų pirma, iki galo gyveninti visas rekomendacijas nacionalinių lygmenių ir užtikrinti e, griežtą priežąs lygmenių, kad būtų nuodugniai įvertinta, koks yra padarytas poveikis. Toliau, Europos semestro procesą turi lydėti geresnė makroekonominė, finansinė valdysena, kad būtų labiau traukiami socialiniai partneriai visais lygmenimis, taip pat ir ES lygmenių. Thank you. Be to, ES biudžetas turi būti svarbus, svertas skatinantis ilgalaikės investicijas ir kovojantis su nedarbu. Dabartinėje situacijoje, kuomet viešųjų finansų padėtis yra sudėtinga, um, augimas turi būti iš privataus sektoriaus uh, ir MVI čia turi būti variklis um, Aišku, kad MVI remiasi e, vidaus paklausą, tad labai svarbu kalbėti apie um, pasitikėjimo klimato atkūrimą tiek namų ūkiams, tiek privačiam verslui. Ačiū uždėmesi. O dabar suteiksiu žodį Jorge Nunio Mayer, kuris yra Karitas Europa generalinis sekretorius. Uh, ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ačiū visiems už kvietimą uh, dalyvauti ir mums, Karitas Europą, organizacijai šiame klausime um, ir pristatyti savo požiūrį Europos semestro poveikį socialiniai ir užimtumo politikai. Mes 36, uh, 136 valstybėse narėse veikiame um, ir tiek Europoje, tiek už jos E, ribų esame užmesgę ryšių su panašiamis institucijomis. 23 ES mm, valstybių narių organizacijos panašios irgi yra taip pat prie mūsų prisijungusios. Kasmet mes būtinai gilinamės į teikiamą metinę augimo ataskaitą, žiūrime, kokie yra rezultatai ir dėl 2020 metų E, strategijos reikia pasakyti, kad e, mūsų pateiktą poziciją galite rasti štai čia salėje, taip pat ir kaip atskirą dar e, dokumentą. Mes labiausiai stengiamės dėl tokių sričių kaip nedarbo ir skurdo mažinimas, darbo vietų kūrimas. Ir karitas dirba visame pasaulyje, stengdamasi padėti gyventojams, kurie nukenčia dėl e, įvairių gamtinių katastrofų. Ir taip pat be abejo dabar susidurėme ir su tokia žmogaus sukelta um, katastrofa ar krize, Daugiausia, aišku, ją pajuto finansų sektorius, bet taip pat ir ūkis mūsų ir nuo to kenčia labai daugelis žmonių. Per praėjusius keliarius metus e, poveikis tik dar labiau suintensyvėjo, taigi turime imtis veiksmų, kad būtų tokia e, tendencija apgręžta. E, Graikijoje ar kitose šalyse pietų Europos nedarbas siekia ko ne pusę visų jaunuolių. Ir dėl to Karitas prašo taip pat ir daugiau pagalbos teikti jauniems verslininkams, šeimoms, kurios nukentėjo dėl finansų krizės, dėl taupimo priemonių. Metinė augimo ataskaita pakanka tik palyginti su ankstesnių metų ataskaitomis, kad įsitikintume, kad tų priemonių taikomų yra vis mažiau ir mažiau. Europos semestro pati priemonė yra gera, bet vis dėlto nepakanka vien tik tai to, kad būtų pakankamai, e, kad būtų um, užtektinai pasirūpinta socialinė ir, ir užimtumo e, politika. Vis daugiau duomenų rodo, kad taupimas nebūtinai mažina skurdą, o kaip tik netgi priešingai jį um, gana drastiškai padidina. Uh, nes didėja tiesiog socialinė neligybė ir atskirtis. Europos semestro visas potencialas nebuvo išnaudotas. Šalims konkrečioms skirtos rekomendacijos be abejo atsižvelgia į um, tam tikras uh, itin atskirtas pažeidžiamas grupės, bet mes dar pasigilinome į kai kurių pavienių penkių valstybių narių situaciją dabartinę per konferenciją vykusią praėjusią savaitę Dublinę ir pasižiūrėjome, kokį poveikį padarė taupumo, taupimo priemonės. 2013 metais, likus septyneriems metams iki 2020 metų, matyti, kad mes vis tolstame nuo savo tikslų, taigi turime veikti kitaip visų žmonių labui. Labai daug kas tiesiog praktiškai visiems laikams jau e, priversti pasitraukti iš darbo rinkos ir labai nesunku yra e, patekti į tų skurdžiausiai gyvenančių asmenų grupę, o lygiai taip pat sunku paskui jau e, pereiti ir vėl integruotis į darbo rinką. Iš tikrųjų, e, Europos semestras gal net nelabai turi ką bendra su ES 2020. Ta taisyklė, kad jokiam bankui neleidžiama sužlugti, iš tikrųjų sutel, reiškia sustelkimą ties e, visiškai netais dalykais, nes e, gelbėjant e, banką neretai Gelbėjant bankus e, tikrai nėra pasirūpinama um, tais žmonėmis, kurie yra atleidžiami, kurie galbūt e, praranda pragyvenimo šaltinį ir yra nustumiami į visišką neviltį. Valstybių narių vykdomos politikos priemonės, nacionalinės reformos turėtų būti orientuotas į labai konkrečius tikslus susijusius su pažeidžiamiausiamis tikslinėmis asmenų grupėmis. Ir tikrai uh, E, reikia dėti visas įmanomas pastangas į darbo vietų kūrimą. Reikia pagaliau užkirsti e, kelią tam, kad vaikai gyventų, kad vis daugiau vaikų gyventų skurde. Reikia stengtis ir mes karitas tai ir darome, raginti valstybės narės imtis to, dėl ko jos įsipareigojo 2010 metais. Pirmiausia, reikia galvoti apie žmogų, gelbėjant e, ūkį. Ir Europos semestro e, poveikį be abejo reikėtų dar vertinti ir per nacionalinių parlamento, taip pat ir Europos parlamento prizmę, kurio tu nereikėtų pamiršti. Ačiū, dabar norėčiau suteikti žodį ponui Claude Emmanuel Triumph e, užimtumo ir darbo asociacijos Europoje vadovui. Astres. Trumpinys. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš atstovauju asociaciją, kuri jungia įmonės, profsąjungas, universitetus, taip pat e, trišalės tarybas ir ji e, taip pat rengia programas dėl įmonių pertvarkymo, rūpinasi socialinę apsaugą, socialinių dialogų įmonėse ir būtent aš pabandysiu per man skirtą laiką iš šios perspektyvos pakalbėti apie Europos semestrą ar apie politiką šiuo klausimu. Visų pirma, norėčiau pastebėti, kad, kad tai, apie ką mes kalbame, Europos semestras skiriasi nuo iki šiol e, vykdytų priemonių. Ir kai, kai kuriais atvejais partneriai Europoje, su kuriais kalbuosiu šią temą, priešinasi e, šiam procesui. Tai yra tam, tikrame, tam tikrų laiko momentų vykdoma procedūra. Tačiau kaip su koordinavimu? Kaip užtikrinti koordinavimą tarp valstybių ir politinių lygmenių, ypač jeigu vienos valstybė yra labiau pažengę nei kitos. Ir norėčiau dar na, visko iš karto nenubraukti vienu įpū, bet manau, kad tas pasiūlytas mechanizmas nėra labai išvalgus ir, ir nėra pakankamai niuansuotas. Žinau, kad APP ir socialistai derasi, dalyvauja dėrybose. Pirmininkė paprašė tylos ir prašau žodis jums. Taigi, kalbant apie e, to mechanizmo turinį, įdomu būtų įsigilinti rekomendacijas, kurias komisija parengė valstybėms narėms dėl socialinės politikos ir užimtumo politikos. Ir tose rekomendacijose, kalbant apie užimtumo politiką, nes vertinant tas rekomendacijas, reikia pasakyti, kad jis visos paremtos nu, prielaida ir nuostata, kad konkurencingumas pasiekiamas tik įvykdžius darbo rinkos struktūrinę reformą. Ir čia noriu E, pasidalinti dviem pastebėjimais. Kur įrodymai, kad ta dogma teisinga? Jau dešimtį metų tai tokia prielaida egzistuoja, nors niekada nebuvo e, paskelbta kažkokia, kažkoks vertinimas, tyrimas, studija tą temą, kuri tai įrodytų. Kitas dalykas kalbant apie darbo rinkos struktūrinę reformą, ar tai tikrai yra absoliučiai būtina mūsų ekonomikos konkurencingumo prielaida. Galima būtų apie tai ilgai kalbėti, neturime tam laiko. Kai konkrečiai nagrinėjame rekomendacijas, paaiškėja, kad tos reformos, struktūrinės reformos uh, eina viena kryptimi. Tai yra mažinama socialinė apsauga, mažinama apsauga darbo rinkose, siekiama teorinės konkurencijos, tačiau tai niekada nerodyta, kad taip galima pasiekti tos konkurencijos. Ir tai yra visos šios priemonės, šio mechanizmo paradoksas. Daug kalbama apie būtinybę e, puoselėti sveikatos apsaugos, e, pensijų sistemas, išlaikyti kolektyvinės sutartis. Taigi, kur slypi tas paradoksas? O jis yra slypi tame, kad Europa šiuo metu net turi kompetencijų šioje srityje, bet Europos semestro atveju staiga tos kompetencijos atsirado. Egzistuoja daugybė nuomonių šiuo klausimu, bet aš manau, kad, kad vidutinės trukmės laikotarpiu piliečiai pajus tokios e, tos vykdomos reformos pasiekmes. Suprantu, kad reikia reformuoti išeimo į pensiją sistemą. Kalbant apie kolektyvinės sutartis, čia šiek tiek braunamasi į bendrijos kompetencijas, bet man, kaip jau sakiau, šis, ši, ši vykdama reforma yra paradoksali. Dar vienas dalykas, vienas aspektas, kurio pasigendu, e, užimtumo darbo kokybė yra beveik išnykęs dalykas. Kitaip sakant, užimtumas bet kokią kainą. Bet ar mes pasiklausėme europiečių, šiandien ar jiems tikrai reikalingas darbas užimtumas bet kokią kainą, pavyzdžiui, dirbančiųjų Vokietijoje. Tai būtų įdomus dalykas. Nuo 2008 beveik 2 milijonai darbo vietų buvo sunaikinta dėl įmonių pertvarkymo. Ar iš tikrųjų apie tai, ar, apie tai kalbama komisijos rekomendacijos, ar yra kažkokių uh, aspektų apie tai? Ne. O kaip su kaip, kaip, kaip su bandymais užtikrinti perėjimą lik ekologiškai? sveikesnės ekonomikos. Tai vargiai vykdoma valstybėse narėse. Ir užbaigdamas norėčiau e, pasidalinti dar keletų pastebėjimų. Man atrodo, kad tai, kas šiandien daroma, yra tos priemonės, kurios yra vykdamos, yra iškrenta iš konteksto. Tarsi nebūtų krizės, tarsi ją kažkas užmiršo, tarsi ji egzistuotų tik viešuosiuose finansuose, tarsi ta krizė nepalėtė dar žmonių gyvenimų. Antras dalykas. Tos priemonės, tas mechanizmas siunčia labai negatyvę žinę daugumai Europos piliečių ir man atrodo, kad šiandien reikėtų klausyti savęs, ar mes norime siūsti žinę apie kokią žinę mes norime nusiųsti ir kaip pasiruošti ateičiai. Ir trečias dalykas, tarsi ar tikrai krizė nieko nepakeitė, nes aš pasigendu koordinavimo e, socialinių klausimų svarstymai, taip pat debatai dis, komisijoje nepasikeitė. Krizė nieko nepakeitė kai kuriuose valstybėse kalbama vis apie tą fleksi saugumą, kai tuo tarpu nėra jokių e, bazinių minimalių sąlygų, kad to, tas fleksi saugumas galėtų atsirasti ir egzistuoti. Komisija taip pat kalba dar ir apie e, socialinės apsaugos mechanizmo e, fundamentalę, esminę reformą. O kaip su, su įmonių asociacijomis, dirbančių teisėmis, apie tai irgi reiktų kalbėti, bet apie tai nekalbama. Merci beaucoup de ces éclairages. Je crois que c'est. Ačiū šios paaiškinimus. Man atrodo, tai labai svarbi informacija mūsų komitetui Europos semestro kontekste. E, dėkoju visiems už pasisakymus, nes jie yra labai svarbus mūsų diskusijoms, kad parlamentas iš tikrųjų, atsižvelgdamas tai, kas vyksta kitur komisijoje, taryboje, galvotų apie mm, krizę ne vien tik tai per e, finansų, viešų finansų valdymą, bet e, nepamirštų ir kitų dalykų, būtent reikia tos tinkamos pusiausvėros ir būtent tai mes ir stengiamės padaryti, kaip ir per šios popietės lausimus. Dabar. M, mm, e, nežinau, ar jau kažkas nori užduoti klausimų, jei net tai aš galiu ir pirmą paklausti. Steven Hughes pranešė, Aleksandras Serkas. Gracias, señora presidente. Bueno, yo quiero agradecer. Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems keturiems mūsų prelegentams. Visi iš tikrųjų piešia tam tikrą realybės vaizdą iš keturių skirtingų perspektyvų ir tikrai to, tos realybės nereikėtų pamiršti, galvojant apie mūsų tos pačius tikslus, kurti darbo vietas, gerinti žmonių, didinti žmonių gerovę. Ir iš tikrųjų gal kiek išklydome iš kelio. Prisiderinimo ar priderinimo priemonių politika lik tapo savaiminiu tikslu, nors turėjo būti tik tai e, būdas ar priemonė pasiekti kitus tikslus. Todėl e, visa sistema praktiškai apvirto aukštinkojomis. Ir štai ir išiškėjo kai kas, kas gal ne visai dar buvo aišku visiems e, komiteto nariams, turi vykti esminiai pokyčiai nes ne tik piliečiai kenčia, bet taip pat ir makroekonominės, makroekonominiai veiksniai, prastėja sąlygos apskritai ūkiui veikti, prastėja žmonės ne tai, kad jau neviltyje, bet apskritai kyla grėsmė labai daugeliu jų fundamentinių dalykų, jie nejaučia pagrindo po kojomis, todėl Tai iš esmės reikėtų prisiminti mokslinio pobūdžio diskusijas vykusias anksčiau, nors tiesa jau ir mokslininkai gal kiek keičia požiūrį ir, pavyzdžiui, anksčiau pasirinktas vadinamasis daugiklio efektas nepasirodė toks jau praktiškai gyvendinamas gerai, kaip galvota ir turėtumėm vis dėlto laikytis aiškaus dabar kurso. Ispanijoje vyko įvairios reformos prieš metus, e, buvo pritaikytos kai kurios struktūrinės reformos susijusios vien tik su darbo rinko, rinka, tam, kad būtų sukurtas reikiamas lankstumas, kad būtų galima žmonės greičiau atleisti mažesnėmis sąnaudomis Ir buvo argumentuojama tuo, kad tai sukurs daugiau lankstumo įmonėse, bet iš tikrųjų tai tik lėmė tą faktą, kad vis daugiau žmonių tapo bedarbiais. Ir tos struktūrinės reformos, kurių dėmesio centre buvo lankstumas, o ne e, saugumas, e, ta struktūrinė reforma tik dvigubai išaugino e, E, bedarbystės lygį. Padaugėjo ne tik neterminuotų darbo sutarčių, bet taip pat ir tokių, kur numatytos gana nesaugios darbo sąlygos, žvelgiant iš darbuotojo perspektyvos. Taigi mažų mažiausiai turėtumėm apeliuoti į visų budrumą, turime pagaliau atsibusti ir pakreipti dalykus kitą linkmę, antraip pralošime smarkiai. Mes būdame. Ačiū pirmininkė, aš tik tą žodį, aš konkrečių kokių tai labai klausimų gal ir neturėsiu, tiesiog noriu labai padėkoti prelegentams už tai, kad jie šiandien atvyko į klausimus ir pridurti pastebėjimą nuo savęs. Aišku, kaip kiekvienas prelegentas pasakė, ekonominės krizės poveikis, taupimo priemonių poveikis socialiniams dalykams, ypač užimtumui Europos Sąjungoje didžiulis. Ir štai ponas Triumf tik kalbėjo apie apie tą paradoksą, galvojant apie tos visus pamastymus šioje srityje, kad, na, ne visuomet mūsų požiūris yra nuoseklus. Taip, tiesa, ES dažnai prisėda prie krizės padarinių šalinimo. Pavyzdžiui, aš turėčiau galvoje tą pagalbą, kuri yra suteikiama įvairioms įmonėms, stambioms įmonėms, atleistiem darbuotojam jau po to, kai kažkas įvyksta, bet reikėtų galvoti ir apie tos tokius prevencinius veiksmus, tačiau čia, aišku, gal priemonių mes turime mažiau, gal, gal kokias direktyvas galim priimti, gal kažkokias gairias pasiūlyti, bet tokių realių galių Europa priimti kokius tai teisės aktus ar koordinuoti tos ryties veiksmus um, kaip ir neturi, nes yra ta žymusis subsidiarumo principas, uh, kurį, manau, vertėtų čia ir pakvestionuoti. Vis tik tai, kai galvojame apie, tarkim, daugiametę finansinę programą ir visus tos užmojus dėl užimtumo, koks yra mūsų e, įvaizdis, pavyzdžiui, kaip dėl tos ekonominės krizės, mes galvojam apie taip pat ir socialinio sektoriaus valdyseną ir visos tos būtinus dalykus, pavyzdžiui, Gal tikrai reikėtų lėkti kokį tai tyrimą panalizuoti, ar nevertėtų šiek tiek pariboti tą subsidiarumo principą ir, ir daugiau koordinuoti Europos lygmenių e, tuos veiksmus, kurie gal padėtų ir jaunimui, e, jaunimo problematiką spręsti. Iš tikrųjų, gal ES poveikis ne visuomet tiesiogiai juntamas, tačiau labai daug kas dar dėja priklauso nuo valstybių narių noro ar nenoro kažką daryti. Bet manau, kad vertėtų kartu su taryba, su valstybėmis narėmis pasvarstyti tą klausimą, gal reikėtų geriau koordinuoti veiksmus Europos lygmenių. Ir kaip panas Triumf būtent kalbėjo apie tai, reikėtų gal to impulso. Aš manau, kad reikėtų tikrai paskatinti tuos dalykus, nes Europos lygmenių yra galimybių formuoti bendrą viziją ir makroekonominę, ir, ir socialinio sektoriaus e, viziją. Ir mūsų vaidmuo jau yra ne vien tik tai koordinuoti tuos dalykus, nes koordinavimas, aišku, kaip mes matėme iki šiol, turi ir tam tikrų trūkumų, yra gan ribotas kaip metodas. Reikėtų galvoti labiau jau apie tikrą konvergenciją. Uh, ir labiau užbėgti už akių galimiems įvykiams, reikėtų prevenciškai labiau veikti ir reikėtų mm, pažvelgti vis tik tai įvertinti mūsų patirtį su subsidiarumo principo taikymu ir galbūt reikėtų kažkiek jau tą principą ir pariboti, galvojant apie socialinę e, sritį. Steven Hughes. So, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems šiandienos kalbėtojams už tai, kad pasidalino E, įdomiomis ir, na, ir provokuojančiomis idėjomis. Turiu keletą pastebėjimų. Turiu e, konkretų klausimą ponui Jacques Delpla. Užimtumo draudimo mechanizmo pasiūlymas, man atrodo, yra puikus, bet atšvelgiant į tai, kaip taryba lietai persijima naujomis idėjomis, tikriausiai tarybai prireiks nemažai laiko, kad, kad suvirškintų šią idėją. Uh, savo pasisakymo pabaigoje jūs kalbėjote apie tai, kodėl Vokietija ar Niderlandai turėtų palaikyti šį pasiūlymą. Aš nelabai supratau, ką jūs turėjote omeny, gal galite paaiškinti. Kitas dalykas, noriu pritarti Klodo triumfo mintims bei uh, pono Serkas mintims. Ypač akcentuočiau išsakytą pastebėjimą dėl EGS pasirašyto supratimo memorandumo su Airija ir Portugalija ir kad tai tiesiogiai liečia pensijų sistemas, kad tai indeksuoja e, kolektyvinius susitarimus. Kai tuo tarpu daugelį metų girdėjome. Daugelį metų girdėjome apie tai, kad tai yra visiškai kitų kompetencijų sritis, nors apie tai, nors aš pritariu jo išsakytoms mintims. Norėčiau pakomentuoti Juapmi e, atstovės pasisakymą. Jūs sakote, kad griežtas taupimo priemonės yra būtinos. Aš sutinku su jumis, bet socialdemokratai parlamente mano, kad fiskalinė konsolidacija yra būtina, tačiau mes nepritarėme e, pasirinkto požiūrio spartumui ir priemonių gilumui, priemonių mastui. Jūs sakote, kad e, darbo ir vietų kūrimo ir augimo stimulas turi ateiti iš privataus sektoriaus, bet manau, kad reikia įtraukti ir viešojo sektoriaus politiką, pavyzdžiui, investicijose kad paskatintume paklausą, nes kitaip iš kur, tas, iš kur ta, paska, kaip ta paskata atsiras e, privačiame sektoriuje, nes privatus sektorius jau paliktas likimo valiai. Man atrodo, kad reikia ir indėlio iš viešosios politikos sektoriaus makroekonominių mastų, o ne palikti viską privačiam sektoriui. Jūs pritartumėte tokiam mano siūlymui? E, Ačiū. Toliau Emilė Turnen ir ponė Harkin. Ačiū. Norėčiau pratesti Steven Hughes mintis, paskutinėjo mintį. Manau, kad mums tenka bandyti suderinti visiškus prieštaravimus. Vienoje pusėje griežtos taupimo priemonės, E, požiūris, kad viešasis sektoris turi būti kiek įmanoma sumažintas, reikia mažinti algas ir reikia žeminti socialinę apsaugą. Tai yra vienas ekstremas. Kitas ekstremas, kad reikia e, be perstojo leisti lėšas ir taip pasiekti virsmą. Man atrodo, kad reikia tuos požiūris derinti ir ieškoti vidurio. Ir mūsų komitetas sėkmingai tai ir daro, rengdamas pranešimus dėl Europos semestro. Mes esame pareiškę, kad visuomenė, visuomenės likimą apspręs bendradarbiavimas tarp viešojo ir privataus sektoriaus. E, komentuoju ir ponios Algren pasisakymą. Jūs sakote, kad privatus sektorius sukurs darbo vietas. Aš sutinku, aš irgi taip manau. Bet manau, kad privatus sektorius labai bus priklausomas nuo viešojo sektoriaus ir politikų e, padarytų sprendimų. Ir noriu pabrėžti štai ką. Dabar e, yra susidaręs uždaras ratas. Verslas, ūkiai, visi, niekas nepasitikė ateitimi. Ir tai stingdo mūsų ekonomiką. Nėra paskatų investicijoms, nes augimas yra ma mažas, o augimas mažas, nes nėra paklausos. Paklausos nėra dėl to, kad visi baiminasi rytojaus, nes rytojaus baiminasi, kadangi mažinamas privatus sektorius, mažinamos nedarbo išmokos, augant nedarbo lygiui. Ir sakyčiau, kad mes dar labiau uždarome tą uždarą ratą. Todėl reikia pagrindo optimizmui, reikia augimo, reikia e, e, finansų investicijoms, nes negalime toliau gilinti įsiskolinimo, turime finansuoti savo investicijas ir daugybė pasiūlymų, kaip to pasiekti, e, kovoti su mokesčių vengimu, e, sukurti, įvesti e, finansinių sandorių mokestį. Reikia taip pat užtikrinti e, strateginės partnerystės, bendarbiavimą tarp viešaus privataus sektoriaus, e, projektus mokslinio tyrimų srityje. Manau, tai yra kelias, kurie turime eiti. Aš esu iš Danijos, jūs esate iš Švedijos ir ekonomistai kalba apie tai, kad šiaurės šalės būtent taip ir elgesi investicijos į socialinį, socialinės apsaugos sistemą gali ilgainiui pasiteisinti kaip augimo stimulas. Ir taip privatus, ir taip užtikriname privataus ir, privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą. Ir taip būtų, na taip, taip galėtume suderinti du kraštutinumus, nes dabar sudariusi padėtis yra tikrai labai pavojinga. Ačiū. Pone Harkin. Ačiū. Atsiprašau, kad atėjau ir, ir išgirdau tik pas, vėliau ir ats, išgirdau tik paskutinį pasisakymą, bet negalėjau ateiti anksčiau. Pritariu Emily Turnen iš, išdėstoms mintims, kad mums tenka suderinti du, bandyti suderinti du kraštutinumus ir reikia rasti kompromisą vidurį. Man padarė įspūdį paskutinio kalbėtojo pasisakymas ar, ar mes norime pro, prociklinių ar, ar anticiklinių priemonių. Ir atrodo, kad visos priemonės eina viena kryptimi. Daugelie valstybių visiškai nėra vidinio, vidin, vidinio vartojimo, vidinės paklausos, eksportas yra labai sulėtėjęs. E, Europa per paskutinį ketvirtį, ekonomika Europoje per paskutinį ketvirtį susitraukė 0,6 procento jeigu panagrinėsime atskirų valstybių ekonomiką, sunku surasti būdą, kaip iš, čia, iš tos situacijos išbristi. Taip pat labai išaugo e, e, paskolų kaina, sunku pasiskolinti rinkose. Ir aš norėčiau, kad jūs pakalbėtumėte apie tai, kokios anticiklinės priemonės turėtų būti dėgiamos. Noriu padėkoti E, pranešimo autoriai, matau, kad yra e, skirius apie Airiją, jis tikrai naudingas. Prieš porą dienų mm, buvo ekonomikos komitete ir ponas Dragi ten kalbėjo apie, nežinau, ar tai sandoris dėl Airijos skolos, bet atsakinėdamas vienam, vienam, vienam iš mano kolegų, jis kalbėjo apie tai, kad Airijos pozicija yra puikia puiki. Jam pasisekė, kad aš neturėjau galimybės užduoti klausimo jam, nes visa, viskas surašyta ir neįtikėtina, kad jis taip pat galėjo pasakyti apie airijos ekonomiką, kuri vos kvepuoja. O šiuose diskusijose ir ponos Lope Fontanė pranešime kalbama apie tai, kad nebuvo iki galo įvertintas griežtų taupimo priemonių poveikis. Ką jūs e, apie tai manote? Buvo kalbėta apie jaunimo garantijų programą, manau, tai labai svarbu, bet ar jūs manote, kad reikia toliau tęsti tą programą, tiesiog užtikrinti, kad žmonės pasiektų tam tikrą etapą ir, ir leisti jiems toliau patiems sakytis, ar, ar kaip? Noriu sureaguoti į kolegų mintis. Steven Hughes apie tai kalbėjo reikia e, galimybės fiskalinę konsolidaciją valstybėms vykdyti skirtingų tempų, kaip jau sakyta, e, kovoti su mokesčių vengimu, įvesti finansinių sandorių mokestį. Mes turime rasti kitų priemonių, ne tik griežtas taupimo priemonės, ko, ko, kovoti ir užtikrinti, kad Europos ekonomika atsigautų. Moi-même dans, dans ce débat, euh... Aš irgi noriu dalyvauti šiose diskusijose ir visų pirma. Paklausti Žadalpio dviejų dalykų e, tos idėjos, kurias jis pristatė, na, e, negalima pasakyti, kad yra žinomos, bet iš tikrųjų jos išjudina visą mąstymą, visiškai sukrečia tą, tą požiūrį į socialinį ekonominį uh, Europos kontekstą. Bet negali nekelti klausimo dėl uh, socialinių dėrybų sąlygų. Aišku, kai visos ekonomikos situacijoje, kai, iš, kai bandai į apskritimą įgrūst kvadratą, padaryti neįmanomus dalykus, aišku, kaip jeigu eina kalba apie socialinę sritį, kyla klausimas e, ir šito per kitus klausimus irgi apie tai kalbėjome makroekonominis dialogas. Uh, kad tai e, dar nieko nereiškia, kai eina kalba apie dėrybas dėl atlyginimų. Na, ką tai reiškia e, ir Europos centrinio banko, pavyzdžiui, visa retorika. Pavyzdžiui, Europos centrinis bankas e, tvirčiau kalba su socialiniais partneriais, kai, kai kalbama be mūsų. Bet ką, kokį tai poveikį turės ateičiai, galime, kelti klausimą. Tai dabar, jeigu pažiūrėtumėm į socialinius partnerius, uh, paprastai, aišku, koks leitmotyvas yra girdimas socialiniai partneriai, bet mm, mes giname, atrodo, esminius Europos socialinio modelio elementus, bet kai pasižiūrime, koks rezultatas, kokie yra realiai um, socialinių partnerių dėrybiniai pajėgumai. Čia, aišku, situacija kiek kitokia. Pavyzdžiui, direktyva dėl darbo laiko ir panašus dalykai mums parodo visai kitokią situaciją. Tai kaip tuos visus dalykus suderinti? Ir galba, galvojant apie tą pagrindinį tikslą, kad reikia tikrai pridėtinę vertę kuriančio priemonių socialinėje sistemoje, kad tai būtų ir stabilizavimas Europos dimensijos labai svarbu, aišku, turėti omenyje bendrą kontekstą, kad nebūtų sugreta tai, kas anksčiau buvo kaip ir automatiškai suprantama, tai ar būtų lengviau maž, mažesnių užmojų užsibriežti, uh, ir galvoti ne vien tik, tai, bet, bet kas labiau atitiktų bendrus paketus, pavyzdžiui, tarkim, ar, apie ką galvoti, tik tai apie bet, mm, bet draudimą nuo nedarbo, ar, ar reikia ir jaunimo garantijos, ar reikia kažkokio vid, tarpinio varianto, ką valstybių vadovai nusprendė 6 milijardus skirti tai garantijai. Tai yra gera žinia, aišku, iš tokios tarybos, kur gerų žinių menkai girdėjome, Bet kai nekalba apie atvirą koordinavimo metodą, mes puikiai žinome, aišku, kokia čia situacija. Tai mano antra klausimų serija būtų Claude Manuel Triumph. Atsiprašau kitų prelegentų, bet norėčiau paklausti jo štai tokių dalykų ne visiškai sutinku su jumis dėl to, kad nieko nepasikite palyginti su to, kas buvo anksčiau. Iš tikrųjų, situacija dar pablogėjo. Uh, su Robergiovio seniai diskutuojame, jokaujame, kad yra tikras atotrukis nuo realybės. Iš tikrųjų, Europos semestras na, lyg ir turėtų leisti mums pasistumėti į priekį koordinavimo srityje, tačiau konsolidavimas biudžetinis ir visi tie reikalavimai uh, pagal 121 straipsnį m, mm, tikrai neramina, nes 121 straipsnis e, visos tos garantijos derinimas, e, užimtumas e, stambi, stambės įmonės ir toliau daug yra, matome, trūkstamos pusiausviros. Tai aš norėčiau pasiteiriauti štai ko. Jeigu kažką reikėtų padaryti čia šiame kontekste, tai iš tikrųjų reikėtų padaryti kažką daugiau europinių lygmenių. Bet socialinėme sektorėje kas būtų prioritetai? Ar būtų daugiau dar norinčių pasisakyti? Kas nors gal kiek vėliau atėjo, prisijungė prie mūsų pasminių? Yeah. Yes, I just want to just make a very short comment, comment on Taip, ačiū. Aš tik trumpai norėjau pakomentuoti tą sudėtingą situaciją, kurioje esame atsidūrę. Nes panašu, kad akivaizdžių išeičių lik ir nėra, bet e, tiesiog labai labai blanki šviesa gal tunelio gale ir matyti ties tuo išėjimu įprastinėmis ar normaliomis sąlygomis. tikriausiai jau imtumėmės tam tikros e, deficitinės jau politikos, kad, kad būtų galima e, didinti išlaidas, bet dabar mūsų politikos kryptis vis dėlto yra santykinė gerovė, jos kūrimas. Ir neturime tam lik ir realių e, tinkamų makroekonominių sąlygų. Todėl problema tikrai labai kebli. Ir vieninteliai būdai ir būdas judėti pirmin yra ilgalaikio pobūdžio struktūrinės reformos, kurios reikalautų keisti ne, pat, ne patį kiekį išlaidų, bet kokybę. Taigi turėtumėm labiau pagalvoti apie išlaidas tose viešo sektoriaus rytyse, kurios bent jau taip tikėkime sukurs papildomą augimą, bet nėra akivaizdžių paprastų išeičių iš šios aklavietės. Ir iš tikrųjų turėtumėm nustoti gal dairytis to tokio magiško mm, sprendimo, kažkokio mosto burtų lasdelė, geriau toliau susitelkime ties e, moksliniais tyrimais, infrastruktūra ir, ir išlaidomis, investicijomis į būtent šias rytis. Čia gal labiau komentaras negu kad e, klausimas, tiesiog nieko konkretaus nenorėjau pasakyti. Sergio Gutierrez Prioto. Sergio Gutierrez Prioto ir tuom pabaigsime kalbėtų sąrašą. Dar ponė e, Lopė Fontanjė pabaigai bus. Gracias, presidenta. Ačiū. Dėkoju, pane pirmininkė. Man susidarė įspūdis, kad visi jaučiame šiokią tokią neviltį lik mm, ekonomikos pinigų reikalų komitete svarstome Europos semestro poveikį, taip pat ir Strasbūrė jau buvo kalbama apie tai, yra neblogas pranešimas parengtas to klausimu, bet uh, Nepaisant to, komisija ir taryba iš tikrųjų vadovaujasi visai kitą politikos kryptimi, negu kurios reikalaujame mes, Europos parlamentas. Šiandieną kaip tik uh, Ispanijoje, mano gimtojo šalyje, um, teikiama perspektyva būsima šaliai ir, ir kalbam apie aktualią mūsų būklę tikrai optimizmo nekeliantys dalykai, nes kol kas e, taikytomis priemonėmis e, sukelta tik dar daugiau e, problemų. Nedarbas, skurdas išaugo, o tikslai tikrieji nepasiekti, todėl reikia kelti klausimą dėl to, kaipgi yra su tais e, nuolat pabrėžiamais principais susijusiais su taupimo priemonėmis. Jie tik augina euroskepticizmą iš tikrųjų. Nes kertinis klausimas išlieka tas pats. Komisija metai iš metų formuoja kai kurias rekomendacijas ir galbūt jomis pasirėmus pasiekiama kai kurių tikslų, bet iš esmės e, reikalo esmė ta pati. Mes niekuomet nepasiekėme Mm, to, apie ką kalba ekonomistų prognozijas, visuomet nuo to atsiliekame ir tik, sudarom, ir, ir tik sukuriama daugiau skurdo ir nevilties. Pavyzdžiui, dabar esame prastesnėje padėtyje negu pernai ir lygiai taip pat dabar esame prastesnėje padėtyje negu prieš savaitę dar. Nuolat važiuojame žemyn. Taigi vyksta visiškai priešingi dalykai negu tai, ko, ko norėtųsi mums ir ko mes reikalaujame. Reikia galvoti apie tokią finansinę perspektyvą, kuri sukurtų tą reikiamą augimą. Tačiau tai nevyksta ir biudžetai nėra e, konsoliduojami. Iš tikrųjų labai viena kryptės priemonės yra taikomos. dėl tų visų diskusijų apie taupimo priemonės, taupimo politiką, kuri nevadera su augimo siekiu. Europos, pavyzdžiui, Centrinio banko e, atstovas yra sakęs, kad iš esmės reikšmingai pakeitę tas savo taikytas priemonės sukurtume nepasitikėjimą eurų savo valiuta. Bet Labai daug yra kalbama apie tą eurą, o apie Europos socialinio modelio neapgrėžiamumo principą beveik niekas iš politikų nekalba. O pagrindinis akcentas ir turėtų būti būtent tas socialinis mūsų modelis. Man iš tikrųjų labai patiko atstovo iš Karitas pasisakymas. Būtent apie socialinį poveikį reikia galvoti. <clears throat> socialinį poveikį, kurį, kurį daro Europos semestro priemonės. Aišku, nuolat žongliruojama konkurencingumo savoka, bet e, kas tai yra iš tikrųjų, pagalvokime. Darbo rinkoje vykdomos reformos, ne, kurios nevas turėtų sukurti daugiau saugumo, bet iš tikrųjų um, fiksuojame tik vis daugiau skurdo ir daugelį Europos šalių yra tik mažėjantis atlyginimai, prastėjančios darbo sąlygos ir atrodytų, kad būtent to link mus tume komisija. Kitos šalis pasaulyje tikrai netaiko tokių socialinių modelių, e, už kuriuos pasisakome mes. Ir, ir vis dėlto reikia pasakyti, kad jau dabar ir Europa nukrypsta nuo to, ką statė 30 metų socialinių modelių srityje. Ilgai kalbėjote iš tikrųjų. Kita dabar kolegė. Taip ačiū. Nekalbėsiu apie Ispanijos vyriausybės politiką, programą, netinkama vieta ir kontekstas dabar, taigi neseksiu savo kolegos pavyzdžių, o tik pasakysiu, kad vis dėlto Ispanijoje imamasi teisingų priemonių ir kad anksčiau ar vėliau rezultatai išryškės. Struktūrinės reformos juk neduoda rezultatų per vienerius metus kad jos yra būtinos. Be kita ko ir Ispanijoje jos buvo būtinos, bet aš net ne apie tai norėčiau kalbėti. O manau, reikėtų pasakyti tai, kad visi tikriausiai sutarėme dėl to, kad reikia visose Europos šalise kurti, formuoti subalansuotus biudžetus, galvoti, aišku, ir apie gerovės didinimą, bet nereikėtų tai darant kelti grėsmės augimo potencialui. Ir tikrai visų įdėmiai išklausiau ir štai kokiu minčių man kilo. Visi keliame tą klausimą dėl to, kaip išbristi iš krizės, kaip sukurti daugiau darbo vietų, kaip padėti vieni kitiems, bet kita vertus tai yra priemonės, kurios yra veikiau gal trumpalaikio pobūdžio, apie kurias yra daugiausiai kalbama. Ir, ir reikėtų žiūrėti ir ilgalaikę, ir į vidurio laikotarpio perspektyvą. Tik e, kita vertus, pavyzdžiui, norint išspręsti skurdo problemą, reikia imtis ir kai kurių dalykų nedelsiant. Čia negali kalbėti apie kažkokias ilgalaikės vizijas. Ir tokią žinią turėtumėm pasiūsti taip pat ir tarybai. Reikia vykdyti reformas ir jas planuoti, bet taip pat ir tiesioginio poveikio e, priemonės yra be galo svarbios. Taigi tą norėjau pastebėti. Jei sutinkate, siūlau suteikti žodį dabar mūsų prelegentams tą pačią tvarką, kaip jie ir kalbėjo. Žak Delpla visų pirma, aš paprašysiu jūs apsiriboti penkiomis minutėmis atsakant į visus šias lausimus. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, trumpai dėl taupimo diskusijos. E, Blanchard, pavyzdžiui, sako dėl, e, dėl prancūzijos Solanka, sako, čia vyksta uh, dėl tų valstybių tik tai, bet ne dėl pietinių valstybių. Dėl Ispanijos, pavyzdžiui, tai yra ne dėl taupimo diskusijos, o tai, kad Zapatero Resnarp leido nekilnojamo turto burbulai sprokti. Ispanijoje tai buvo necikliškumo problema, o problema buvo ta, kad per daug žmonių statė per daug namų. Antras dalykas. Mm Kolega iš Anglijos teiravosi, kodėl Vokietija ir Niderlandai dalyvautų mm, draudimo nuo nedarbo mechanizme. Visų pirma, e, paprastas atsakymas būtų ilgalaikė perspektyva. Aš nesileisiu per nelikį detalės, bet pasiūlymas buvo iš esmės numatytas būti neutralus. Iš esmės teiktumėm draudimą nuo cikliško nedarbo čia būtų skirtumas tarp pagrindinio nedarbo ir ilgalaikio nedarbo, ką pamatuotų Europos komisija. Taigi, čia mes kalbėtumėm tik tai apie tą ciklišką nedarbą, kuris būtų neutralus. Po penkerių, septynerių metų Vokietija būtų panašioje situacijoje ir pagal įmokas jį būtų gavėję jau. Taigi, pasiūlymas būtų neutralus ir visos valstybės turėtų prisijungti, taip pat ir šiaurės valstybės. Palyginus, aišku, dabartiniais skaičiais Ispanijoje nedarbas aukštesnis nei Vokietijoje, bet atsakymas, kaip kolega Ispanijos sakė, Ispanija yra uždėlso veikimo bomba e, nedarbo prasme ir negalime uh, E, sauliaisti tokios situacijos, kur 25-30 procentų yra bedarbių pietose, ypač Ispanijoje, pavyzdžiui, koks jos dydis yra. Įvertinkim, taigi. Kartu su e, bendrautoriam iš Vokietijos mes esame parengę pasiūlę uh, mėlynų obligacijų pasiūlymą, visi sakė, kad tai nieko čia gero, bet jeigu nesugebėsime sumažinti nedarbo Ispanijoje, Graikijoje, Portugalijoje, tai sproks viskas. Tada Ispanija nebemokė savo skolų ir tiesiog nebebus įmanoma taip toliau gyventi, net jeigu visos partijos bus proeuropietiškos, nebebus palaikymo. Toliau Vokietija teisingai sako, kad uh, euras proks iš vidaus, jeigu mes neišspręsime nedarbo problemos. Mūsų pasiūlymo tikslas buvo, kad jis būtų priimtinas ir šiaurės, ir pietų šalims. Ir kad būtų e, dvie, abiem pusėms priimtinas. Mes norėjome ir lankstumo, ir patikimumo uh, Mes norėjome, kad ir socialdemokratai, ir konservatoriai, ir liberalai, kad visi galėtų palaikyti tokį mechanizmą. Taigi nenorėjome kažko tokio, kas būtų pernelyg polarizuota. Gerbiamą pirmininkę, dabar jūsų klausimus atsakydamas. Dėl socialinių dėrybų dalies aš norėčiau pasakyti, kad esu ekonomistas, tad nelabai ne gal tos klausimus galiu pasakyti, bet, na, negalima būtų vadovautis iliuzijomis kad socialiniai partneriai turi autonomiją visišką. Kodėl? Todėl, kad Europoje yra labai skirtingos socialinės sistemos, kur vien, valstybė daugiau ar mažiau dalyvauja. Ir tai reiškia, kad reikia, kad valstybės sutiktų, kad būtų įmokos, kad būtų mokėjimai, iš esmės fiskaliniai. Tai yra, kad būtų socialinių partnerių uh, o tiek darbdavių, tiek darbuotojų vaidmuo, tai visiškai teisėti reikalavimai ir negali valstybė viena nuspręsti, kaip bus biudžetiniai ištekliai paskirstomi eurozonoje. Taigi, kai eina kalba apie pavyzdžiui, apie bedarbių pašalpas, tai aišku, E, parlamentarai, vykdomoji valdžia ir socialiniai partneriai visi kartu turi susitarti, suderinti tos dalykus. Tikrai neįmanoma taip, kad dabar tik valstybės nuspręs, valdžia tik tai nuspręs, o nei darbdaviai, nei darbuotojai neturės galimybės nieko pasakyti dėl, pavyzdžiui, draudimo nuo nedarbo, dėl bedarbių pašalpų ir taip toliau. Dabar dėl kažkokių stabilizavimo priemonių, sprendžiant jaunimo klausimus. Man atrodo, visas, viskas, kas yra daroma dėl jaunimo, yra labai svarbu ir gerai. Labai svarbu galvoti apie necikliškus dalykus. Ir Erasmus programos ECO, tai ne ekonominiai dalyko, o Umberto ECO programa. Iš pra, prieš metus Umberto ECO pasiūlė idėją uh, kad geriausia europinė programa yra Erasmus programa, bet jis pasakė, kad tai yra žmonės, kurie jau ir taip tiki Europą. Reik, ir tie studentai reikia išplėsti Erasmus, įtraukti, pavyzdžiui, taksistus, darbininkus, bedarbius, kad Erasmus būtų tikra platforma Europoje, kurie apimtų ne vien studentus. Uh, Taigi, mano pasiūlymas toks - paimti automatinių stabilizatorių e, pinigus, tai yra struktūrinių fondų pinigus su, ir sudėtų į tą išplėstinį Erasmus, kurį aš vadinu Umberto Eko Erasmusu. Na ir paskutinis dalykas, jeigu nebus aiškių minčių, kaip sumažinti nedarbo lygį, tai euras neturės ateities. Ir tikrai diskusijos dėl, pavyzdžiui, daugiklių nieko neišspręs, nes nedarbo problemos Ispanijoje yra e, struktūrinės problemos, neciklinės problemos. Tiesiog yra milijonai žmonių, kurie statė namus ir dabar nebeturi darbo. Tai iš esmės reikia galvoti, kaip pertvarkyti e, darbo rinką Ispanijoje. Tai yra pati baisiausia darbo rinka Europoje. Tai kaip galim padėti Ispanijai tik per, per e, jos darbo rinkos pertvarkymą. Ačiū. Dabar žodis uh, Gunilai Angandrin. Ačiū. Europai iškilęs didžiulis iššūkis sumažinti nedarbą ir sukurti darbo vietų. Sutarėme, kad dėl to, kad viešasis sektorius turi inve daryti investicijas ir teikti paslaugas. Tačiau visą tai turi būti daroma veiksmingai, o prioritetai turėtų būti švietimo, mokymų, mokslinių tyrimų ir inovacijų sektoriai. MVI teikia rink, rinkoje sukuria nuo 60-70 procentų darbo vietų. M, už MVI stovi žmogus, kuris eina į banką, ima paskolą. Švedijoje mažos vidutinės įmonės moka 3 procentais didesnės palūkanas nei didžiosios įmonės. Mums tenka administracinė našta, kuri nesumažėjo 25 procentais, nors apie tai buvo uh, skelbiama. E, ji, priešingai, ji auga ir mus uh, vis a, didėja darbo biure, negalime skirti laiko savo produktų pardavimui. Uh, ne, tai trukdo verslui atsirasti ir plėstis ir kurti darbo vietas. Ir iš tikrųjų e, nepasitikėme ateitimi. Ir, ir mes tikimės kitą vertus, kad tie žmonės, stovintys už MVI, sukurs darbo vietas, tačiau reikia teisingų nuostatų, teisingų statymų. Valstybės privalo įgyvendinti mažųjų mažų vidutinių įmonių aktą, jeigu norime padidinti užimtumo e, lygį. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis ponui Nunio Majer. Ačiū. Norėčiau sutelkti dėmesį į klausimą apie tai, kaip elgtis su jaunimo garantijų programa. Kartas organizacijoje turime patirties e, organizacijų Ispanijoje ir Vokietijoje, darbo, to, kurios dirba Vokietijoje ir Ispanijoje. Ir privač, privačiame sektoriuje dominuoja mažos ir vidutinės įmonės, o socialinėme sektoriuje to, tokios kaip karitas ir rūpybos globos sektorioje galim, mes galime kurti darbo vietas, taip pat darbo vietas susijusias su socialinė ekonomika, nes manome, kad būtent čia į, tas, į tuos sektorius reiktų atkreipti dėmesį formuojant ateities užimtumo politiką. Reikalinga patirtis yra, bet ją reikėtų plačiai pritaikyti, paplatinti, kad tai taptų sėkmės istorija visoje Europoje, o ne tik kelių asmenų ar kelių savivaldybių sėkmės istorija. Ačiū. Toliau ponas Klodė Manuel Triumf. Norėčiau apibendrindamas atsakyti visus man užduotus klausimus. Kaip e, parengti tas anticiklinės, o ne prociklinės, ne, ne, ne uždarą ciklą skatinančias priemonės. Norėčiau pasakyti vieną dalyką. Man atrodo ir. Man atrodo, kad ir krizė, ir Europos semestro įgyvendinimas tai ir įrodo, jog Europos e, socialinio e, matmens požiūris pasiekė savo ciklo galą. Nėra veiksmingų procesų, kuris užtikrintų mūsų e, gamybos sektoriaus egzistavimą, taip pat ir darbo užmokesčio e, lygį. Diskusijose Europoje mes girdime tą patį, ką girdėjome prieš dešimtį metų ir tos pačios institucijos tuo, tuo tuo pačiu rimtu veidu kartuoja tą patį, nežiūrinti tai, kad jų požiūris nepasiteisino. Jis niekaip nebuvo, jo naudingumas įrodytas. Ir čia aš išvelgiu du dalykus. Man atrodo, kad mes e, negalime e, toliau taip pasyviai, e, išlikti pasyvus dėl socialinių inovacijų. Reikia būti novatoriškiams, nes be abejonės negalime e, socialinio dialogo, kad, už, užtikrinti socialiniam, socialiniam dialogui autonomijai, nes tai nepasiteisina. Man atrodo, kad šiandien mes esame priversti Mes esame verčiami susėsti prie bendro stalo ir pamastyti apie tai, kaip turėtų būti ir apie ką reikėtų kalbėti vykdant socialinį dialogą rytoj. Reikėtų parengti įmonių socialinės atsakomybės koncepciją. Tačiau, kai, panagr... kai nagrinėjame socialinį dialogą, kaip jis vyksta šiandien, paaiškėja, kad tas socialinis dialogas nėra atviras, prieinamas naujiems e, rinkos veikėjams. Aš kal E, pat kalbėjau apie socialinę dialogą, bet dabar apie, kalbėsiu apie e, šansus įsidarbinti, užimtumo galimybės. Buvo anksčiau sakoma, kad pasyvių priemonių nepakanka, reikia aktyvių priemonių. Tačiau, tačiau tai, tas požiūris neveikia. Kaip užtikrinti, kad visi tie pasiūlymai būtų susijusiame nu, nuoseklėme pasiūlyme? kaip išspręsti nedarbo problemą. Tikriausiai jūs šokiruos mano mintis, kad Man atrodo, kad mes negalime savo leisti dar kartą e, Europai išgyvenant krizę, dar kartą mąstyti apie, svarstyti darbo laiko sutrumpinimo galimybę. Nes darbo laikas ir taip jau yra sutrumpintas kaip, e, saži, kaip, kaip mm, kaip lygiaverčiai subalansuoti e, jau sumažintą darbo laiką su e, atostogomis labiausiai, tie, tie, tie darbuotojai, kurie turi, kurių darbo vietos yra nesaugios, jais labiausiai reikėtų pasirūpinti. Ir aš norėčiau pakartoti štai, ką koordinavimo be e, impulso nėra, o, e, be, o im, impulsai atsiranda dėl inovacijų. Dėkuoju visiems mūsų e, kviesiniams kalbėtojams. E, šis, ši diskusija buvo tikrai labai įdomi, mums suteikė daug minčių pamastymui. Ir manau, kad daugeliu kolegų tai buvo svarbus dalykai įdomus dalykai ir aptartos temos. Dar kartą mums priminė apie tai, kad, pav, kad birželio mėnesio vadovų taryboje šie klausimai bus svarstami. Dėkoju specialistams. Ir dabar periname prie 15 darbo tvarkės punkto ir suteikiu žodį poniai McIntyre, kuri pristatys savo nuomonę dėl aplinkos saugos komiteto rengiamo pranešimo dėl pagrindinių saugos standartų, siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų. Ačiū svarstomas direktyvos projektas siekia supaprastinti dabar e, galiojančią apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės sistemą ir iš penkių direktyvų padaryti vieną bazinių standartų direktyvą, atsižvelgti į paskutinės naujausias rekomendacijas, kurias patikė Tarptautinis jonizuotės komitetas ir su harmonizuoti ES, suderinti ES galiojančią sistemą su tarptautinės atominės e, energetikos organizacijos kriterijais. Ra, uh, radiaciją skleidžiančių medžiagų naudojimas yra svarbus daugelį uh, e, pramonės ryčių, tai yra darbo, daugelio darbo vietų klausimas bendrais brošais aš palaikau komisijos pasiūlymą, kad e, ir, ir būtinybę patvirtinti nuoseklesnį požiūrį, bet manau, kad svarbu remtis mokslininkų parengtais duomenimis, rizikos veiksnių paremta metodologija. Galbūt e, <coughs> atsimenate, kad nuomonę reikėjo pateikti per labai trumpą laiką ir aš pateikiau tik keletą pakeitimų, tačiau po konsultacijų su ekspertais aš perrašiau kai kuriuos savo pačios pakeitimus, kad atsižvelgčiau į naujai paskelbtus mokslinių tyrimų duomenys. Šis pranešimas rengiamas bendradarbiaujant su aplinkos saugos komitetu ir kai kuriuose srityse mūsų kompetencijos yra bendros, kitose mums sutiktos išskirtinės kompetencijos ir be abejo mums svarbu akcent, nepa, ypač akcentuoti užimtumo aspektus šiame pranešime. Noriu padėkoti visiems nariams pateikusiems pakeitimus ir tikiuosi, kad mes sėkmingai bendradarbiausime su visomis frakcijomis ir uh, Envi komitetui parengs, pa, pa, pristatysime, įteiksime e, savo suderintą nuomonę. Netruks, netrukus e, surenksiu šešėlinių pranešėjų susitikimą ir e, manau, kad e, gali būti, e, iš, gali iškilti sunkumų dėl keleto aspektų. Aš rengiuosi atsijimti savo septintąjį pakeitimą dėl dvyliktam straipsniui kur kalbama apie 16-18 metų asmenis. Manau, kad mano, kad mano pakeitimas nėra tinkamas. Taip pat norėčiau ką pasakyti apie pono Ori pakeitimą ir kitų pakeitimus, kurie e, prieštarauja vienas, vieni kitiems. Turėsime susėsti ir aptarti juos. E, prieštaringiausi pakeitimai yra tie, kuriuos, kuriais siūloma įtraukti dažnai skraidančius asmenys į šią direktyvą. Manau, kad visi Europos parlamento nariai priskirtini dažnai skraidančių asmenų grupiai. Aš bevelyčiau remtis, bevelyčiau remtis mokslin, moksliniais duomenimis ir, ir jais pagristi šį požiūrį. Žinau, kad viena, kad kolegė, viena iš kolegių ypač e, domisi šią temą, bet ji negalėjo ateiti į šiandienos posėdį. Aš tikiuosi, kad šešėlinių pranešėjų sutikime mes tai aptarsime, parengsime kompromisus ir pateiksime komitetui gerą pasiūlymą. Noriu dar kartą padėkoti dariams už jų pateiktus pakeitimus ir dabar esu pasirengusi išklausyti jūsų minčių. Ačiū, e, ponas Öri. Paskui ponas Benjon. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai. Ačiū ponė Mekinta ir už tikrai sunku nuveiktą darbą. Ir iš tikrųjų reikėtų galbūt ne vien tik apie nedarbo problemas kalbėti šiame kontekste. Nebūčiau tuo tikras, nes juk ir darbo sauga čia svarbi. Ir dėl to, man atrodo, tik logiška tai, kad numatysime tam tikrą rinkinį taisyklių būtent ir šiai sričiai. Man atrodo visai protingai čia sugalvota buvo dėl to tinkamo balanso, pagalvojus apie tai, kas yra vienoda Europoje ir, ir vėlgi prisiminus skirtumus nacionalinius, uh, ponė Mekinta ir sakė, kad e, gal per nelik daug harmonizuojame. Man atrodo, tas aiškiai išriškėja iš pranešimo teksto, bet vis dėlto e, pažvelgus iš darbo saugos perspektyvos, tai jau būtų gal ir teisingas kelias, nes e, būtų tikrai logiška būtent šioje srityje numatyti vienodas sąlygas. Iš tiesų, ekonominės aplinkybės gali būti skirtingos, skirtingi čia gali būti interesai ir dėl to reikia numatyti vienodas konkurencijos sąlygas. Tam, kad užtikrintumėm, jog visi gali lygiomis sąlygomis, vienodomis sąlygomis dalyvauti toje rinkoje. Tad ta linkme ir nukreipti mano siūlomi pakeitimai. Na, o kai kuriuose vietose gal iš tiesų reikalavimų yra per daug per nelik toliai jie užgriepia. Bet su pranešėjimės dar juos aptarsime, o iš principo palankiai vertinu jos parengtą pranešimą. Kai kurie dalykai gal iš pirmo žvilgsnio atrodo techniški, bet iš tikrųjų pasigilinus į juos pamatyti, kad čia ir, ir ekonominių, ir socialinių interesų e, juos įpinta. Ir dėl to reikia ieškoti tos tinkamos pusiausvyros tarp sveikatos apsaugos interesų, darbo saugos interesų, taip pat ekonominių, aišku, darbo sąlygų sudarimo. Bet tam mes čia ir esame, kad sukurtumėm tinkamas taisyklės. Filibinio. Serkas ir paskui Filibinio. Prezidenta, yo hablo en nombre de la. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbu ponio Štenriuk vardu. Jie dėja negalėjo atvykti posėdį, bet e, perdavė man pagrindinės mintis ir pastebėjimus dėl siūlomų pakeitimų. Taigi pasisakysiu Mums SRD frakcijai ypač svarbu užtikrinti, kad nebūtų pamiršta, apie ką nekalba, tai yra bazinės, pagrindinės e, taisyklės ar normos, leidžiančios e, numatyti tam tikrus minimalius e, standartus. Nes iš tiesų kai kurie darbuotojai patiria tikrai per didelę tą spinduliuotę. Ir negalime lengva ranka tiesiog numoti į problemą. Reikia atsižvelgti į medicininius, mokslinius duomenis to susijusius. Ir kalbam čia ne tiek apie pačią profesiją šių žmonių, bet apie konkrečiai jau jų patiriamą spinduliuotę. Dėl to yra nemažai siūlomų pakeitimų, kuriuose kalbama apie konkrečius tiesiog asmenis patiriančius spinduliuotę, nesvarbu, kokia jų būtų profesija. dabar, dabartiniuose teisės aktuose nurodytų ribų tikrai nereikėtų um, toliau keisti mažėjimo linkme, mes su to jokių būdų nesutiktume. Ir tikrai nepasisakytumėm už pusiausvėros e, paieškas e, ekonominių sumetimų tikslais. Iš tikrųjų negalime sulyginti tarpusavyje tų aspektų. Pone Makinta ir tikrai teisingų pastebėjimų yra padariusi dėl um, jaunimo. Bet dar ką mes savo ruoštų siūlome yra, kad reikia nuspręsti dėl ypatingos apsaugos nešioms moterims, nes ir jos kartais atsiduria rizikingose situacijose. Panas Benio, paskui panas Lark. Um, like to... Ačiū, aš irgi norėčiau pasveikinti šią nuomonę. Nebakinta ir kaip visada labai kruopšiai padirbėjo ir šiuo klausimu. Manau, reikia turėti omenyje, kad tai atnaujinimas um, apsaugos sistemų, kurios ir dabar jau labai efektyvios ES, bet aišku, Kartas nuo karto reikia tų atnaujinimų atsižvelgiant į naujausias mokslinės žinias. Mm, tai mm, aišku, kad ir dabar tai mes darome, tai yra visiškai teisėta, tai turi būti padaryta kartas nuo karto, bet dėl tos priežasties, man atrodo, na, nereikėtų čia per daug įsijausti ir per daug biurokratinių e, priedų įterpti. Todėl aš ir pateikiau kai kurių pakeitimų tą linkme iš esmės e, siekdamas paaiškinti skirtumą tarp licencijavimo ir registravimo sistemų. Nes jeigu to nebus padaryta, gali būti, kad e, atsitiks tokia situacija, kad e, nu, radioaktyvių procesų naudotojų um, reikalausime prašyti leidimo kiekvieną kartą, kai jiem reikės atlikti tam tikrą procesą, o ne gauti bendrą viso proceso e, leidimą. Tai kad nebūtų tokios situacijos, todėl ir pateikėme 29 ir 30 pakeitimus. Aš tikiuosi, kad mm, juos galima laikyti priimtinais pagal mūsų kompetencijos ribas, nes būtent kaip ponas Rysakė, jie turi poveikio konkurencingumui, e, užimtumui, tad jie naudingi. Dabar dėl 16 pakeitimo Manau, kad jis gali turėti dar ir tolesnio poveikio, nenumatyto, tokio neprognozuojamo papildomo poveikio ir čia reikėtų iš tikrųjų panalizuoti tokius dalykus, kur jei nebūtumėm apdairus, galime sukurti ir nenumatytų padarinių. Vienais atvejais galbūt tam tikrų spragų galim prikurti, kitais atvejais galim prikurti ir tam tikros uh, tam tikrų biurokratinių nesąmonių. Tai turime būti atsargus. Tai būtų nedideli tokie gal dalykai dėl tos nuomonės, kokią mes dabar turime. Aš manau, kad mes sugebėsime suderinti mūsų pozicijas ateityje. Monsieur, uh, Monsieur Clark, puis Monsieur Christensen. Nas Clark, paskui ponas Christensen. Ačiū. Um... Ačiū pirmininkė ponas Ori yra teisus. Tai užimtumo dalykai, sveikatos saugos darbe dalykai Ir aišku, kad reguliavimas yra reikalingas, reglamentavimas reikalingas, aišku, jis turi būti protingas. Ir kai kalbame apie radioaktyvius dalykus, aišku, reikia laikytis taisyklių. Pavyzdžiui, kad uh, Mm, jaunimo iki 16 metų negalima prileisti, kuomet yra tvarkomas e, radioaktyvės medžiagos. Dėl e, to teksto aš matau, kad rekomendacijos yra skirtingos dėl radioaktyvės e, dėl ionizuojančios spinduliuotės poveikio, radioaktyvių medžiagų mm, poveikio. Ir čia pranešėjas kalbėjo apie bendras rekomendacijas. Uh, kiekvienam asmeniui turi būti vienas šitas cezio, bet aš kalbėčiau pavyzdžiui apie akies vyzdį, kuris yra daug jautresnis ir kuriam poveikis tokiuose uh, situacijose yra didesnis. Pirminėme tekste yra pasakyta, kad lygis maksimalus turi būti 10 mili. Mm, milisivetų. Toliau 15 milisivetų yra o, kitame pakeitime. Tai racionaliai turime pažiūrėti. Ir aš sakyčiau, kad reikia daugiau mokslinių tyrimų, kad būtų tikrai tvirti moksliniai įrodymai sukaupti ir tuo būtų paremtas mūsų tekstas. Be to mūsų e, tekste pagrindimuose turi būti aiškiai pasakyta, kad tvarka skirtingose valstybėse narėse ES yra skirtinga. Ir reikia todėl lankstumo nubrėžiant taisyklės. Tai gal tiek, pirmininkė, dar kartą dėkuoju pranešėjui. Ole Kristensen. Ole Kristensen øh, når jeg har været medunderskriver på øh, de ændringsforslag, der har med frequent flying. Aš øh, pats irgi pasirašiau po tais e, siūlomais pakeitimais, kur siekiama kiek įmanoma spartesnio priemonių, priemonių įgyvendinimo, taigi apie jas gal daugiau detaliau ir nekalbėsiu. Aš nesakau, kad reikia kurti visiškai naujas e, priemonės, bet e, neturėtų. Bet turėtų būti visiems aišku darbuotojams, ar jie priklauso kuriai nors rizikos grupiai. Ir jeigu rastumėm būtent čia sprendimą problemos, tai būtų tikrai puiku. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ačiū komisijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už visus komentarus kurių sulaukėme iš jūsų ir norėčiau pradėti, pakomentuoti juos visų pirma dėl dažnai skrendančių asmenų. Mes puikiai suprantame, kad e, kai kurie žmonės praleidžia ore tiek pat valandų, kaip, laivo, įgul, kaip lėktuvo įgula ar net ilgiau, tačiau skirtingai nei lėktuvo įgalos atžvilgių labai sunku sukurti kažkokį apsaug, kažkokią apsaugos sistemą jų atžvilgių, nes labai sunku sukurti darbdavį, nusivokti, nu, kas tai yra darbdavys šiuo atveju. Tai kas kita nei lėktuvų įgulos apsauga. Todėl su, čia iškyla įgyvendinimo problema ir neaišku, kam. E, kaip jas spręsti dėl, e, be, dėl staž, stažuotojų ir studentų. Man atrodo, kad jų atžvilgių numatyta pakankama apsauga, ypač kuomet jie e, studijuoja arba jie atlieka praktiką, jeigu jie yra 16, iki 16 metų, kaip direktyvoje nurodyta, asmenys iki 16 metų yra, kaip bet kokie kiti asmenys, ir jiems galioja aps, numatyta apsauga. Dozės, ribinės dozės, apie tai buvo kalbėta. Buvo kalbėta apie apsaugą, jei organizmas susiduria su spinduliuotė, kuri sudaro iki vieno milisiverto per metus kalbant apie, e, su, su, apie tai, kalbant apie profesinę aplinką, jeigu žmon, dirb, žmonėms darbe dėl savo darbo tenka susidurti su tokia spinduliuotė, tai kitas atvejs ir jau keletą metų e, yra, prieš keletą metų paskelbti mokslininkų duomenys, kad akės lėšukas yra daug jautresnis nei manėme iki šiol ir todėl e, Tarptautinis apsaugos komitetas pasiūlė E, pakeisti tą e, e, rib, rib, dozės ribą nuo ir nu, įvesti ne 150 milisivertų per metus, bet 20 milisivertų per metus kaip ribinę dozę akies lėšiukui. Prašote parengti vieningus bazinius e, saugos standartu, standartus, o visi kiti reikalavimai turėtų būti e, laikomi minimaliais reikalavimais. Pirminkė, ačiū dabar pranešėjo žodis jums, bet labai trumpam. Ačiū. Norėčiau patikinti ir pona Ori, ir pona Serkas, kad aš manau, jog darbo saugos standartai priskirtini užimtumo komiteto kompetencijai. Aš bandžiau atskirti aplinkosaugos komiteto veiklą ir kompetencijas, tai yra jie labiau atsakingi už visuomenę, o mūsų užimtumo komitetas labiau atsakingas už darbuotojus. Taigi, šiuo klausimu mūsų nuomonės iš ties yra vienodos. Džiaugiuosi pono Benjano pakeitimu ir dėkoju jam už tai ir tikrai palaikysiu jo patiktą pasiūlymą. Manau, kad Tikriausiai visi sutarėme, kad 16 pakeitimas, kaip jau sakiau, aš sutinku, kad jį reiktų peržiūrėti ir noriu patikinti poną Klarką, kad jo minėtas pakeitimas, šeštasis pakeitimas, aš jį atsijėmiau. Pradžioje pasitelkiau tarptautinės komisijos e, siūlymą 150 e, milisivertų e, ribinę dozę, tačiau jie pakeitė savo siūlymą, remiantis moksliniais įrodymais, dabar siūlau, kaip ir jie siūlo 20 milisivertų. Mes kalbame šiame pranešime apie 16-16 e, metų asmenys, apie jaunesnis žmonės nekalbame. Norėjau taip patikslinti ponui Klarkui, o poniai Kristensen atsakydama, dažnai skudančių asmenų klausimas bus svarstomas toliau, jis dar neišspręstas. Ačiū. Taigi, šią nuomonę tvirtinsime, priminėsime rytoj. mes neperžiūrėjome kompromisų. 20 dieną peržiūrėsime kompromisus, o balsuosime, tai čia bus kovo 10, o balsuosime kovo 21, atsiprašau, sako pirmininkė. Gal jums tai ir neužkliuvo, bet gal tikriausiai kiti nariai pagalvojo, kad kompromisai nebus varstami ir balsuosime iškart rytoj. Dabar perneme prie 19 mūsų darbo tvarkės punkto ir suteiksiu žodį E, pranešėjui pristatyti Euro, projektą dėl Europos fondo labiausiai skurstatėms piliečiams. Ačiū, sako ponė Kostelo. Norėčiau pristatyti šio pranešimo e, pobūdį, e, taip pat pristatyti ir turinį, taip pat e, pristatyti pakeitimus ir, ir kaip e, svarstėme pakeitimus pristatysiu e, trumpai e, kontekstą. Šiandienos klausime labai buvo tiksliai pasakyta, kaip krizė veikia žmonės. Tai ne tik didina socialinę atskirtį ES. 25 procentai žmonių arba 150 milijonų gyventojų skursta, 40 milijonų žmonių e, neteko didelio mat, kiekio materialaus turto, yra 4 milijonai benamių ES ir ypač dėl skurdo kenčia vaikai. Ir tai ypač atsiliepia e, vystim, jų baigimui. Kai krizė atsidūrusios valstybės nesugeba padėti skurstantiems žmonėms ir mes tikrai labai e, sunkiai įrėmės link e, tūkstantmečio plėtros tikslų įgyvendinimo. Mano pristatomas fondas panaudo, pa, pa, panaudoja intervencinės atsargas prireikus ir dabar e, šio fondo pagalba naudojasi nemažai valstybių, tai yra e, pagalba maisto produktais. Ir jis turėtų nustoti galioti šiais metais, tačiau jeigu taip atsitiktų, iškiltų pavojus daugelie valstybių narių vykdomai pagalbos maistų programai. Ir nepamirškime, kad ir taip jau vykdoma griežta taupimo politika viso Europos Sąjungoje ir jeigu mes tiesiog stumėme visuomen, daugelį vis, didžiąją visuomenės dalį į paribį. Buvo, todėl buvo uh, su nuspręsta sukurti Europoje fondą skirtą labiausiai vargstantiems žmonėms. Tai bus fondas, kuris papildys nacionalinės programas. Taip pat e, bus e, teikiama pagalba e, tiems šeimų ūkiams, kurie labai sunkiai verčiasi, taip pat speciali pagalba bus skiriama vaikams. E, gyvendinamos nacionalinės pagalbos programas, valstybės pasitelks, valstybės pasitelks e, partnerės organizacijas, kurios ir skirstis tą paramą. Taip pat e, bus e, skatinama toliau plėtoti plo, europinę platformą skirtą mokymuisi Europinės ir nacionalinės nevisinės organizacijos aktyviai domisi šią temą. Aš buvau, įvyko vienas šešėlinių pranešėjų susitikimas ir septyni e, komiteto nariai e, pateikė pakeitimų ir sausio pabaigoje įvyko tas susitikimas, sulaukiu 63 pakeitimų, kurie aptarė daugybę susijusių klausimų. Pirmasis pasiūlymas, kurį turiu, yra štai koks šimtų procentų e, finansavimas iš ES, 85 e, procentai e, kai, kai kurioms valstybėms narėms, o 95 procentai finansavimo bus skirstoma toms valstybėms narėms, kurios dalyvauja, kurios ir, kuriams yra paskelbta pakalbos programa. Uh, Taip pat e, e, mes tekste kalbame apie saliginį skurdą, apie e, įstatyminę apsaugą. Taip pat akcentuojame dar vieną svarbų dalyką, apie tai buvo kalbama viešajame E, viešajame klausime sausio mėnesį, tai partnerystės su nevyriausybinėmis organizacijoms. Taip pat bandėme apibriežti, kas yra galutinių to, tokios pagalbos gavėjai, užtikrinti e, panaudojamų apibrėžimų nuoseklumą, ypač kalbant apie galutinius naudos gavėjus. E, kas yra m, taip pat dotacijos maistu, apibrėžimą tuo klausimu. Taip pat e, kalbame apie tai, kad būtina užtikrinti galutinių pagalbos gavėjų orumą. Bandome sustiprinti sąsajas su kitomis Europos politikos rytimis, e, sveika, viešosios ap, sveikatos apsaugos rytyje. Taip pat e, e, kalbame apie bendras pastangas plačiai kovoti su skurdu norime užtikrinti galimybę e, realiai vertinti fondo įgyvendinimo e, et, m, procesą. Ir galiausiai prašome, kad galutiniai e, pagalbos maistų gavėjai gali būti paprašyti šiek tiek finansuoti tą pagalbą, bet nedaugiau nei 10 procentų tos pagalbos. Šiek tiek apie pakeitimus. Aš tikrai Norėčiau išklausyti pasi, jūsų pastabas, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams ir tiems, kurie pateikė pakeitimus. Ir užbaigdama noriu pabrėžti, kad svarbu pripažinti, kad šis pasiūlymas ir šis fondas nėra e, kovos, bendros kovos su skurdu politikos pakaitalas, nes tai išlieka svarbi mūsų iššūkių. E, fondo biudžetas yra 2,5 milijardai eurų Anksčiau egzistavęs pagalbos maistų fondas e, turėjo 3, beveik 3 milijardų eurų fondą. Žinome, kad dar 2 milijardai eurų liko, e, kad dėl, dėl 2 milijardų eurų darybose dėl daugiametės finansavimo programos dar nesusitarta, bet sakytume, kad yra būtina suma, kad mm, būtų pasiekta pasiūlyme išdėstytų tikslų. E, Ir aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad daugelis e, pilietinės visuomenės organizacijų atstovų, su kuriais buvom susitikę, labai džiaugiasi šiuo pasiūlymu, sveikina jį. Ir tai rodo, kad reikia pagalbos siekiant sumažinti, palengvinti mm, skurde gyvenančių žmonių padėti. Tai e, papildytų kitas ES iniciatyvas. Europos pagalbos labiausiai vargstantiems e, fondas yra pagalbos solidarumo išraiška, įrodymas, kad Europa nori ir gali prisimti savo vaidmenį kovojant su socialinėme atskirtimi. Aš laukiu diskusijų ir e, taip pat pasiūlymų dėl pakeitimų. Ir esu pasirengusi bet kuriuo momentu svarsyti tai su kolegomis. Ačiū. Merci, uh... Ačiū Csabaori. Po to Frederik Derden. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ugye ez a jelentés ez azért van előttünk, mert hogy... Šis pranešimas buvo patikėtas mūsų komitetu dėl to, kad tikrai reikia rasti e, sprendimą ah, problemai. Mes tikrai pasisakome prieš Um, atitinkamą įsikišimą. Um, į ūkininkų veiklą uh, ir kol kas naujienos tokios, kad um, sumažintas buvo lėšų skiriamų kiekis, žiūrėsime, kaip bus ateityje. Panašu, kad tik dar labiau bus ribojamos priemonė, priemonės. Taigi aš sutinku su pranešėja Kostelo, kad nesvarbu, kaip bežiūrėsime į, į šios dalykus kaip ES ar, ar, ar parlamentas, vis tiek rezultatas bus nuvilintis gana, žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą. Taigi, perspektyvą. Taigi reikėtų siekti tokio rezultato, kuris būtų kiek manoma mažiau biurokratiškas, suprantamas pačiam naudotojų sistemos. Nes su įvairiais deficitais ir, ir, ir trūkumais iš tikrųjų susidursime ateityje, net ir nepaisant to, kokiu priemonių imsimės. Tie 2,5 milijardo. Aišku, netenkina poreikių realių, tai yra mažiau e, negu reikia, bet e, tiesiog jau esame prie to pripratę ir, ir poveikis valstybėms narėms, individualioms paskiroms bus tikrai juntamas. Reikia pasižiūrėti, kiek tai reikš e, nacionalinių įnašų mažėjimą. E, dar, dar nėra iki galo patikslinti tie duomenys, tikrai reikia ir parlamente, ir taryboje dar apie tai kalbėti. Ir mes to nepaleisim iš akių. Iš esmės sutinku su pranešėjos pateiktais pasiūlymais, bet kai kuriuose vietose gal pernelyg jį smulkmenas leidžiasi nors be abejo dar su šešėliniais pranešėjais bus proga apie tai padiskutuoti. O kalbant apie maisto atliekas ar, ar, ar išmetamą maistą, tai iš tiesų rimta problema ir, ir programoje turėtų būti ir susijusių nuostatų. Ir gal reikėtų daugiau į veiklą orientuotų priemonių numatyti. Ir, ir kol kas yra siūloma pernelik daug sudėtingų mechanizmų, gal reikėtų juos visus labiau tarpusavį suderinti. Ir dėl 16 pakeitimo dar turiu šiokių abejonių. Ar tie 10 procentų reikalavimo, ar tikrai tokia gera mintis jau čia būtų. Aš sutikčiau su tuo, kad kai kažko prašai, galbūt e, palankiau. E, į tai pasižiūrės gavėjai, bet vis dėlto, ar, ar tai yra įgyvendinama realiai. Komisija e, liktai kalbėjo iš vis apie jokio mokesčio rinkliavos net nebuvimą. Dėl to tiesiog dar nesu apsisprendęs. Dar nežinau, ar, ar gera mintis būtų numatyti tą 10 procentų įnašą, ar tikrai reikėtų jo reikalauti. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš taip pat su nekantrumu laukiu diskusijos su, su pranešėjai ir su kitais nariais dėl šio pranešimo. Ačiū. Merci, madame la présidente. Dar diena, ačiū pirmininkė. Keli pamastymai dėl šio pranešimo, dėl šio pasiūlymo. Visų pirma, galime pasidžiaugti tuo, kad mm, labiausiai skurstantiems pagalba įtvirtinama bus stabilesnė per komisijos pasiūlymą, kurį šiandien aptarėme, taip pat ir pagal daugiametę finansinę programą mes matome, kad yra ta suma numatyta, nors aišku, dar vykstos diskusijos dėl daugiametės finansinės programos jie dar nėra galutinė, bet jau galime matyti tą sumą. Dabar dėl to nusivylimų, dėl nusivylimų ta suma, apie tai jau ponė pranešėja kalbėjo. Aišku, 2,5 milijardo yra nepakankama suma turint omenyje, kiek vis įvairiausių darbų turės atlikti šis fondas, teikdamas pagalbą labiausiai skurstantiems asmenims. Ir aš manau, kad turime kovoti, kad ta suma ne tik tai, kad būtų išlaikyta, bet galbūt ir padidinta. Trečias pamastymas. Mm, dabar dėl pakeitimų kurios pateikė ir pranešėja. Aš džiaugiuosi visą eilę siūlomų pakeitimų. Norėčiau mm, pabrėžti, pavyzdžiui, tai, kas yra pasakyta dėl maisto išmetimo nereikalingo ir, ir tų pavyzdžiui, e, pagalbos priemonių, manau, ypač krizės kontekste sudėtinga labai gyventi daugeliu žmonių ir tai būtų logiška, aišku, kad e, akcentuojamas būtų nacionalinių organizacijų, vietos organizacijų dalyvavimas, jų partnerystė būtų labai svarbi. Dabar dėl bendra finansavimo, e, aišku, tai labai svarbu numatyti taip, kad neįstriktų paskui tą pagalbą vietoje dėl tokių elementų. Na ir paskutinis dalykas, aš irgi Norėjau pateikti keletą pakeitimų, kad būtų galima sustiprinti ryšius tarp šio fondo veiksmų, ką siūlo komisija, ir platformos kovai su skurdu. Aišku, kad tai nėra vienintelė priemonė šis fondas kovoti su skurdu. Tai, aišku, labai svarbi priemonė, bet viena iš priemonių reikia nepamiršti ir 2020 metų strategijos ir reikia, aišku, e, sieti šio fondo darbą su um, kovos su skurdu platformos darbo. Ačiū. Marian Harkin, paskui Karima Dėlin, paskui ponė Moranšarti, po to dar ir aš, kas dar norės pasisakyti, tai tiek bus kalbėtojų. Marian Harkin. Thank you. I'll just be very brief. First of all, I want to thank the rapporteur. Ačiū visų pirma, noriu padėkoti e, pranešėjai, tikrai jie čia e, sudėjo labai geras mintis į tą tekstą ir aš daugelį iš jų tikrai paremsiu. Uh, Aš e, neaptarinėsiu to, kas jau buvo pasakyta, tik labai trumpai e, pastab, keletą pastabų nuo savęs pridursiu. E, aš manau, kad reikia šimtoprocentinio finansavimo, be bendra finansavimo, bet aš noriu paklausti um, pranešėjos, ar, tai bus, ar galima numatyti, kad valstybės narės, kurios savanoriškai kažką numatytų, mes žinome, kokia yra bendra pozicija, kad būtų maistas pateiktas tiem, kurie labiausiai skursta, bet dėl biudžeto, pavyzdžiui, jeigu sumažės jisai, kaip, ar tikrai tikrai tas maistas pasieks tos kurie labiausiai skursta, nes gali būti, kad kai kurios valstybės narės nuspręs, na, neskirti pinigų tam, o skirti tuos pinigus kažkam kitam. Taigi, ką pranešė galvotų šio klausimu, norėčiau paklausti. Antras klausimas būtų, ar prane, gal pranešė žino, ar yra blokuojanti mažuma vis dar taryboje šio klausimu ir šiame kontekste ar yra įmanoma kažką padaryti, ar mūsų komitetas gali kažką padaryti, kad uh, tą įstrigimą atblokuotų taryboje. Na ir pas, dar vienas dalykas, čia kur reikėtų, mano manimu, didelio budrumo, atidumo, reikia užtikrinti, kad biurokratija būtų kiek įmanoma mažesnė, kad tikrai būtų kaip galima lengviau pasinaudoti tuo fondu. Ačiū pranešėjai. Ačiū Karima Dėly ir po to Maran Šartie. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Visų pirma, norėčiau pakalbėti ne vien apie tą tekstą, bet ir prisiminti tai, kad mūsų frakcijoje yra labai tvirta pozicija dėl biudžeto kitam programiniam laikotarpiui ką dabar taryba yra pasiūlysi, nors Mm, ir yra paskutinė akimirka, kaž numatytų tokių dalykų, kaip kad pavyzdžiui fondas labiausiai skursantiems, vis tik tai tos lėšos yra nepakankamos, kokios dabar sumas numatytos, atsižvelgiant į dabartinius poreikius ir dar jeigu galvojant apie tai, kad fondo prioritetai turės būti išplėsti, kaip komisija siūloma, tai tikrai 2,5 milijardo eurų, aš turiu aiškiai pasakyti, suma per maža neatsižvelgiama iš tikrųjų, kaip skurdas auga, kiek yra labai skurdančių žmonių. Tai viskas yra paprasta, man atrodo, seniai yra laikas ir aš norėčiau, kad ir šiame pranešime būtų mm, aiškiai kalbama apie tą dimenciją, kuri mums ekologams labai svarbi. Tai yra, kad būtų kaip galima trumpesnis mm, ratas, maisto grandinė. Mes kalbame būtent apie vietos maisto gamintojus, vietinės kavinukės mm, ir taip toliau. Tai yra, kad būtų kaip galima mažiau švaistoma maisto produktų, kad vietos gamintojai galėtų galėtų iš tikrųjų e, gauti daug daugiau naudos iš savo produkcijos gaminimo, kad būtų labiau e, maisto vietinio ir sezoninio naudojimo, kad, ne, kad, kad tikrai produktai negestų per visą grandinę, kad nebūtų to švaistimo. Nes tikrai ir patys vargingiausi žmonės turi teisę į uh, šviežią, uh, sveiką, kokybišką sezoninį maistą. Aš norėčiau, kad šiame pranešime tikrai matytųsi visų partnerių įsipareigojimas dalyvauti šioje programoje, ar tai būtų vietos ūkininkai, įvairūs kooperatyvai, pavyzdžiui, tarkim, solidarios valgyklos, kavinės ir taip toliau. Aš manau, kad dar tokia paskutinė mintis būtų aiškiai parodyti, kad šių nuostatų supaprasnimas yra labai svarbus dalykas. Aš tikrai nepasisakyčiau už bendrą finansavimą. Šiuo metu asociacijos tiesiogiai gauna pagalbą. Jeigu dabar įterptumėm reikalavimą dėl bendra finansavimo, dėje kai kurios valstybės narės e, pareikš, kad na, reikia dalies iš mūsų valstybės, tai reiškia, kad šis klausimas mums bus neprioritetinis, mes galbūt ir neteiksime jam svarbos, tai aš pasisakau griežtai prieš bendrą finansavimo reikalavimą. Aš pritariu kolegai Darden, tikrai neįveiksime skurdo ir socialinės atskirties vien tik tai per šio fondo darbą. Tikrai seniai jau laikas, kad komisija komisija ir taryba rimtai pažiūrėtų į savo įsipareigojimus, taip kaip kad daro Europos parlamentas. Turi būti ir tikra europinė strategija kovai su benamyste, turi būti tokie dalykai kaip Europos pinė platforma kovai su skurdu, visos valstybės narės yra įsipareigojusios mažinti uh, skurdę gyvenančių žmonių skaičių bent jau 20 milijonų iki 2020 metų. Taigi tikrai jau atėjo laikas imtis veiksmų, nes skurdas ir socialinė atskirtis jau veiksmų ėmėsi, nes ji nepaprastai auga Europoje. Ačiū. Oui, je vais directement euh, Aš tiesiog ir pratęsiu tai, ką kolegė e, Karima Deli pasakė. Aš visiškai pritariu jos mintimą, seniai jau laikas imtis veiksmų ir vis tik tai nepakankamai yra padaryta iki šiol. Aš labai e, sveikinu e, pranešėją parengus tokį, išsa, tokį išsamų tekstą. Tikrai jos darbas buvo nelengvas. Visų pirma, e, mums labai trūksta statistikos. Štai žiūriu, jūsų pranešimas turėjo remtis 2010 metų statistiniais duomenimis. Ir man atrodo, kad pirmas klausimas, kurį mes šiandien turime kelti, visų pirma, mums reikia realios efektyvios politikos, kuri leistų spręsti tokius tikslus, kuriuos Karima mm, tik dabar tu pristatėjai dėl 2020 metų tikslų, bet visų pirma, reikia reikalauti iš valstybių narių, kad jos pateiktų savo veiksmų rezultatų lenteles, aiškiai atsiskaitytų, kas yra padaryta šioje srityje. Ir visų pirma, aš noriu statistikos kad ji būtų pateikta daug greičiau, būtų išskirstyta pagal lytis, kad pagal statistiką būtų atsižvelgta taip pat ir į amžiaus e, visą piramidę tų, kas gauna pagalbą maistu, nes mes matome e, visur, pavyzdžiui, štai apie tas solidarės valgyklas buvo kalbama, bet šiandien tai yra universitetuose toks maitinimas teikiamas ir, ir matome, kad vis labiau šiandien būtent jaunimui reikia tokios pagalbos maistu. Tai aš manau, manau, kad be tų pakeitimų, kas jau yra pateikta dėl šio pranešimo ir bendro pranešimo teksto, kurį parengė pranešėja, man atrodo, dar turime akcentuoti, kad būtinai mums reikia statistikos statistinių duomenų, kurie leistų mums aiškiai pasverti, pasverti, koks yra poveikis moterims, koks yra poveikis pagal skirtingas amžiaus kategorijas. Antras dalykas, ką norėčiau pabrėžti, aš džiaugiuosi uh, tuo, ką pasakė Maren Harkin dėl lankstumo, kad jo būtinai reikia. Šiandien tas fondas 2,5 milijardo skirtas 28 valstybėms narėms. Taigi tris kartus yra pakeistas perimetras. Geografinis perimetras visų pirma 28 valstybės narės, tuo tarpu, kai anksčiau mm, galėjo jame dalyvauti tik tai tos, kurios labiausiai e, poreikis buvo didžiausias, Toliau gavėjų perimetras labai išsiplėtė, dėl krizės labai išaugo skaičius tų, kuriems reikia tos pagalbos. Be to dar jau kalbame ne vien tik tai apie pagalbą maistu, mes jau kalbame ir apie pagalbą būstų, nes e, kovojame su benamystė, taip pat gal, ko, turime kovoti su ypatingai dideliu skurdu, Tad reikia jau kalbėti ir apie drabužių e, dalinimą, e, pagalbą mm, kad maistas būtų labiau subalansuota, mytyba būtų labiau subalansuota, jau reikia galvoti ir apie sveikatos priežiūros kai kurios aspektus. Taigi, uh, jeigu plečiamas tikslų ratas, reikia didinti ir išteklius. 2,5 milijardų tikrai nėra pakankami ištekliai. O mes neturime galimybės dabar sugrįžti atgal į savo namus ir pasakyti, kad mes užsitikrinome, kad labiausiai skurstantiems būtų suteikta visa reikalinga pagalba, pagalba maistu. Mes tikrai negalime to drąsiai pasakyti, nes išteklių nepakanka. Ir galvojant apie ateitį, kas yra baisiausia, baisiausia didžiausia, ko turime bijoti, kad šis fondas, kam jis yra skirtas patiems vargingiausiams, bet jis yra siejamas su socialiniu fondu, tačiau mes patys, Europos parlamentas, reikalavome, kad Europos socialinio fondo 20 procentų būtų išsaugota valstybėse narėse, kad jie, tie procentai būtų skirti kovai su skurdu. Mes sakėme, kad geriausias vertas kovojant su skurdu būtent yra Mm, mobilizacija, kad būtų socialinė integracija. Taigi, pirmas Europos socialinio fondo tikslas toks yra. Tačiau mes dabar greuname visus tos politinius tikslus, dėl kurių visi, tarp kitko, pritarė dėl Europos 2010 metams ir, ir mūsų komitetas visam tam pritarė. Ir štai dabar viską greuname. Tiesiog viskas yra greunama dėl to, kad yra nepakankamai lėšų numatyta šiam fondui, kuris skirtas labiausiai skurdai, skursans skurstantiems. Ir iš esmės dar be to, ne tik tai, kad per mažai šiam fondui pinigų, bet dar ir iš labiausiai varstančių tos pinigus atinam, atimame, kad duotumėm labiausiai varstantiems. Dabar dėl tų mm, karitatyvinių organizacijų, kurios stengiasi padaryti kaip galima daugiau, dėl labdaringų organizacijų. E, poreikis e, vis labiau auga ir kaip Karima teisingai pasakė, aš irgi labai pasisakau už nacionalinį vietinį e, organizacijų partnerystės jausmą, labai svarbu, kad būtų ir iš jų pusės veiksmai. Ir man atrodo, kad pirmininkė Čia negali būti jokio monopolio šią srityje. Visi turi turėti galimybę dalyvauti tuose procesuose, mobilizuotis, prisidėti ir, ir tokia gaida užbaigsiu savo pasisakymą. Ačiū pranešiai dar kartą. Aš norėčiau padėkoti poniai Kostelo už pranešimą, tai tikrai geras pagrindas mūsų darbui ir taip pat norėčiau pasakyti, kad nežiūrint į komisijos patiktos iniciatyvos tekstą, atsižvelgiant į Europos vadovų tarybos išvadas, e, kurio, kurios sukuria į įspūdį, kad viskas gerai, kad išsaugotas šis fondas. Tie, kurie buvo draugė su manimi Bar Berlyne, e, puikiai žino, kad darbas dar nebaigtas reikia e, toliau būti sutelkus jėgas ir e, nepamiršti, kad to teksto svarstymas nebus lengvas. Manau, kad reikia kad gali atsitikti, jog taryboje vėl susiformuos blokuojanti e, mažuma ir tekstui nebus pritarta. Mums reikia dar kartą peržiūrėti pakitimus ir patvirtinti savo poziciją. ir mes, svarbiausia, kad mes dirbtume sparčiai. Taip pat manau, kad reikia, e, pirmą reikia pasižiūrėti, kaip e, viskas, kokie sprendimai bus priimti galiausiai dėl daugiametės finansavimo programos. Atrodo, kad galbūt pavyks e, to fondo finansavimą numatyti, bus skirtas vokas, bet negalime niekuo rizikuoti Ir manau, kad būtų naudinga, kad jei mes savo skirtingose frakcijose akcentuotume šio klausimo svarbą. O e, poniai Koselo norėčiau pasakyti, kad e, ir, esu dėl kelių pakeitimų norėčiau pasakyti porą žodžių. Svarbu nesusilpninti, neatskiesti to požiūrio, kurį norime patvirtinti. Man atrodo svarbu E, nepamiršti, kad e, tas fondas skirtas tiksliniams gyventojų grupėms. Jeigu kalbame apie benamius arba apie vaikus e, ir taip pat mm, organizacijoms, kurios teikia pagalbą, taikomi tam tikri reikalavimai, o toms organizacijoms, toms tos, tos organizacijos, kurios nori e, teikti pagalbą, nori, pavyzdžiui, maitinti e, vargšus, turi tenkinti tam tikrus kriterijus. Tie, kurie dirba tokiose organizacijose, tai puikiai žino. Ir žmonės, kuriems šiandien prireikia pagalbos maistu, dėja nėra vien tik tai benamiai ar vaikai. Tai yra, e, na, taip vadinami skurdžiai gyvenantis darbuotojai manau, kad reikia m, e, vengti ap, ap, kad mes siekti ne, ne pernelyg suvaržyti savęs, ne su pernelyg ap, su, apsi, apriboti savo veiksmų. Uh, Taip pat kalbant apie bendrą finansavimą, man nemanau, kad tai turėtų būti prievalė, kad tai turėtų būti norma, tai tiesiog turėtų būti tokia galimybė. Reiktų rasti tokią formulę, kuri būtų priimtina visiems. Nes kai kuriuose valstybėse narise nebus galima įgyveninti šios programos. Aš mano šalyje už šią sritį atsakingas ministras pareiškė, kad, e, kad vyriausybė ne, negali skirti lėšų tokiai programai. Na, aš dėja tai buvo pasakyta, tai yra to, tos vyriausybės ministras, kurią aš gerbiu. Taip pat manau, kad čia galbūt komisija mums padės e, išsiaiškinti, kaip visa tai įsigalios, kokia bus tvarka. Programa, e, kuri šiandien yra pateikta, e, nustoja galioti 2013 e, gruodžio 31 ir kaip elgtis dėl 2014 kampanijos. Galbūt tai bus tie metai, kuomet nebebus žmonių, kur, kurie galės aplikuoti, pretenduoti į, pa, į, progra, į pagalbą iš šios programos. Dabar norėčiau suteikti e, žodį komisijos atstovui ir prašau kalbėti trumpai, nes mūsų dar laukia vienas e, dabar tvarkės punktas prieš atinant komisijos nariui. Ačiū, pirmininkė. Aš e, užsirašiau visus jūsų komentarus ir pastebėjimus, aš peržiūrėjau e, keitimus ir lauksiu naujų. Ir norėčiau akcentuoti keletą dalykų. Visų pirma, sutelkti dėmesį į lankstumą. Į tai, kad komisijos pasiūlyme minimos ir tikslinės grupės, taip pat e, kokia parama, kokia pabudžio parama turėtų būti teikiama. Akcentu... Partnerystės principas mums yra svarbiausias, bazinis principas, mes visiškai e, pritarėm ir palaikome Mm, siūlymą, kad nevyriausybinės organizacijos būtų partneris įgyvendinant šią priemonę. Ir mes norime paremti dabar valstybėse narėse egzistuojančias e, sistemas. Ir kofinansavimas iš tikrųjų turėtų būti galimybė, o ne prievolė. Ir aš norėčiau pabrėžti e, kad kofinansavimas yra privalomas valstybių narių lygmenių. Žinoma, turime atsižvelgti į sudėtingą valstybių narių ekonominę padėtį ir todėl siūlome, pasiūlėme 10 procentų padidinti ko, kofinansavimo, tą ES nešamo finansavimo dydį. Bet manome, kad tos tokias panašias programas šalise jau finansuojamos iš valstybių biudžeto. Taigi bus remiamasi partnerystės principų. Taip pat, kaip supratau, jums rūpi, kaip prasidės programos įgyvendinimas. Žinoma, mes turime dirbti sparčiai, e, dirbsime pagal jūsų patvirtintą tarkaraštį, kad reglamentas būtų patvirtintas laiku. 20 procentų e, skiri, fondų skirimas iš socialinio fondo tos lėšos yra atskiros lėšos anglaudos finansavime. Ir mes siūlome iš e, socialinio fondo e, finansavimą socialiniai įtraukčiai. Mes suprantame, kad pagalba maistu yra svarbi papildoma pagalba žmonėms, kurie išgyvena maisto stygių. Ir reglamente mes siūlome kurti tinklus, taip pat e, bendras tarp valstybinės pagalbos schemas ir pasitelkti par organizacijas partnerės siekiant e, išvengti maisto švaistimo ir taip pat užtikrinti, kad, žmo, kad tas maistas, kuris bus e, skiriamas kaip pagalba, būtų be abejo nežalingas ne, ne žmonėms. Noriu pasakyti, kad tas fondas nepakeičia visapusiškos e, kovos su, su skurdu strategijos. Praneš, kaip pasipranešė, prašau jūsų kalbėti tikrai trumpai, nors šis klausimas yra tikrai svarbus. Prašau, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Nebejoju, kad daugelis tų iškaltų klausimus aptarti pakeitimuose, paminėsiu keletą, kalbant apie 10 procentų. E, tai yra, kaštų tai bus savanoriškas pasirinkimas. Tiesiog kai kurios organizacijos teigia, kad, kad žmonės geriau jausis, jeigu jie turi, galės 10 procentų bent jau sumokėti. Aš pritariu visiems išsakytams pastebėjimams, ypač apie tai, kad reikia mažinti biurokratiją. Ir komisija tikrai turėtų pasirūpinti, kad būtų e, taikoma supaprastinta procedūra. Ir aš pritariu e, pastaboms, kad neturime statistinių, pakankamai statistinių duomenų, mums reikalingi išsamus statistiniai duomenys, turime vis dėlto e, balansuoti tarp statistinių duomenų ir, ir mm, biurokratijos mažinimo. NVO dalyvavimas yra labai svarbus. Dėl bendro finansavimo lygių aš sutinku su komisijos atstovės pasisakymu, tačiau e, tikriausiai nėra to bendro finansavimo būtinybės, nes pagal numatytas fondo taisyklės yra paliekama labai daug erdvės e, apsispręsti, kaip elgtis, todėl kofinansavimas, o kofinansavimas įneša papildomą biurokratinę naštą. Pritariu visiems kolegoms, kurie sakė, kad to e, numatyto biudžeto dydžio nepakanka. Daugiau valstybių dalyvauja ir, kaip sakėme, jo apreptis išsiplėtė. Taip pat e, laisvano, dalyvav, laisvanoriškas šalių dalyvavimas tuo principu turėtų būti grindžiamasis. Šiuo klausimu noriu pasakyti, kad svarbiausia, kad lėšos išliktų fonde ir jei valstybės nuspręstų nebedalyvauti fonde, ar su jomis išeitų ir pinigai. Šį klausimą reikėtų spręsti. Komisija taip pat pasiūlė, e, komisija akcentuoja, kad ta kad tas fondas skirtas ne valstybėms, bet žmonėms, e, žmonėms, kurie gyvena skurde. Džiaugiuosi komisijos atstovės pasisakymu dėl atskiros eilutės biudžete, kad 20 procentų bus skirta socialiniai įtraukčiai. Ačiū, pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti komisijai, komisijos atstovams už jų atsakymą ir pasirengimą dirbti su komitetu ir tikiuosi, kad mes parengsime gerą programą. Noriu dar kartą pabrėžti, kad dar mes tikrai nepasiekėme tikslo, turime sparčiai dirbti ir užtikrinti, kad tam fondui būtų pritarta. Aš tikiuosi, kad tai pavyks Airijos pirmininkavimo metu. Ačiū pakeitimus galima įteikti iki 26 vasario. E, svarstysime 20-21 kovo. E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 ponė pirmininkė, ačiū kolegos. Pirmiausia, dėkoju už visas, visą jūsų pagalbą, taip pat už jūsų pateiktus pakeitimus, kurie tik papildo mano darbą. Apmaudu, kad negalėjau atsižvelgti į visus siūlomus pakeitimus, kurie buvo susijęs su sveikatos apsauga, kova su skurdu, su tikslinėmis priemonėmis įvairioms grupėms skiriamoms nediskriminavimo principo taikymu, ypatinga parama neįgaliems e, asmenims, e, geresnė integracija į darbo rinką ir taip toliau ir taip toliau. Jų buvo tikrai labai daug. Aš pats e, stengdamasis patobulinti dar pranešimo tekstą parengiau du pakeitimus savo ruoštų. Iš tikrųjų, nemažai netgi sutampančių turinio prasme pakeitimų yra pateikta, tad gal dėl jų ir nebus daug problemų. Pone Blinkevičiūtė, prašom. Dėkoju pirmininkė ir dėkoju ponui pranešėjui. Aš manau, kad dirbant kartu mes parengsim ir visai neblogą e, nuomonę šio klausimu dėl moterų judumo, švietimo tikslais ir profesinio judumo. Iš tikrųjų, aš pateikiau 16 pakeitimų. Manau, kad įradus bendrą kalbą juos būtų galima tikrai priimti. Pirmiausia, mes e, kalbam, kada kalbam apie moterų švietimo integraciją, švietimą, užimtumą, taip pat neturim pamiršti, jog šalia to yra ir sveikatos užtikrinimo klausimai, skurdo įveikimo klausimai, ypatingai pagyvenusių moterų padėtis švietimo tiks, e, tikslais ar profesinio judumo uh, E, e, atžvilgių. E, taip pat turim dar kartą priminti, jog niekam ES mes neįveikiam egzistuojančių skirtumų už tą patį darbą. Na, iš tiesų, taip pat savo pakeitimuose dar kartą atkreipiu dėmesį dėl įvairiaus amžiaus moterų socialinės padėties ir ypatingai dėl E, didelis tikimybės moterų patekimo į skurdą ir tos problemos sprendimo. Bet to tai tiesiogiai būna susiję ir su atitinkamai mažesnėm pensijom. Taip pat dar noriu atkreipti dėmesį ir dėl jaunų moterų padėties ir ypatingai noriu priminti Europos parlamentų šių metų gegužės, e, tai yra praeitų metų gegužės 24 dienos rezoliucija dėl jaunimo galimybių iniciatyvos ir šių metų sausio 16 rezoliucija dėl jaunimo garantijų E, kuriuose parlamentas ragina komisiją ir valstybės narės skubiai gyvendinti jaunumo, jaunimo užimtumo dokumentų rinkinį. Ir čia e, šitoj nuomonėje, manau, būtina paskatinti jaunų moterų e, ankstyvą judumą švietimo tikslais ir profesinį judumą, būtent akcentuojant per jaunų moterų užimtumą. Per jaunų moterų užimtumą. Taip pat savo pakeitimuose atkreipiu dėmesį ir manau, kad labai Svarbu moterim užtikrinti kvalifikacijos įgyjimą, jų keitimą, gebėjimų ir įgūdžių lavinimą bei mokymusi visą gyvenimą e, galimybės e, užtikrinimą. Na, tai atkreipiau dėmesį į kai kuriuos pakeitimus, kuriuos pasiūliau, bet aš manau, kad jeigu bendrai mes e, dirbsim tiek su pranešėjus, tiek su kitais šešėliniais pranešėjais, galėsim atitinkamai vertinti ir priimti tuos pakeitimus. Ačiū. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Ar dar bus norinčių pasisakyti, prašančių žodžio? Ne, komisijos atstovai. Ne, ponia Šogor. Gal norite atsakyti, ponios Blinkevičiūtės komentarus? Ne. Puiku. Na, ne puiku, bet atrodo, kad e, spėsime viską laiku. 20 kovo nagrinėsime pakeitimus, balsuosime 21, o kad mo, moterų teisų komitetas laiku e, spėtų patvirtinti pranešimą. Baigėme nagrinėti šį e, dabar tvarkės punktą. Dabar vienai minutiai pertrauka iki komisijos nario atvykimo. Bien, chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux puisque le commissaire. Kolegos, tęsėme darbą. Tikrai džiaugiamės tuo, kad komisijos narys atvyko pas mus, kad pristatytų šiandien pri, patvirtintą priemonę dėl socialinių investicijų priemonės. Ir komisaras man ką tik parodė svarbiausia ne puslapių skaičius, o sprendimų skaičius ir kad e, patvirtintas sprendimas būtų nuoseklus. Pone komisijos nariai, suteikiu iš karto jums žodį jį pristatyti. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Atsiprašau, kad vėlavau, bet man tikrai džiugu jūsų komitete pristatyti socialinių investicijų paketą. Tai tikrai įspūdingas e, dokumentas šiandien jį ir priėmė Europos komisija. Noriu pasidžiaugti ir tuo, kad Europos parlamentas ir ypač jūsų komitetas akcentuoja būtinybę stiprinti socialinį matmenį. Tai atskleidžia ir parlamento neseniai e, patvirtintos rezoliucijos dėl e, ponios Taisen pranešimo, ponios Jezlovietsko pranešimo ir taip pat ponios Fontanė, Lopės Fontanė pranešimo. Socialinių investicijų paketas patvirtintas šiandien apima daugybę aspektų, klausimų, kuriuos aptarė parlamentas patvirtindamas savo poziciją. Tai to užbaigiamas darbas pradėtas prieš metus, paskelbus Baltąją knygą dėl pensijų. E, kitas etapas buvo 12 balandžio ir e, gruodžio 12 buvo patvirtinta jaunimo garantijų iniciatyva. Manau, kad taip mes pasiekėme net keletą tikslų. Uh, E, siekiame gyventi iniciatyvas 2020 strategijos kontekste, reaguoti į gilėjančią socialinę ir ekonominę krizę ir pasire, pasiruošti glaudesniam politikos koordinavimui Europos Sąjungoje. Dabartinės finansinės ir ekonominės krizės e, pasiekmes yra tikrai rimtos. Komisijos pirmininkas Baroso, apžvelgdamas padėti ES praėjusiais met, metų rugsėjo mėnesį atkreipė dėmesį į tai. Kaip žinote, nedarbas pasiekė iki šiol nematytą lygį daugelį šalių, beveik 120 milijonų. Es gyventojai susiduria su skurdo ir socialinės ar skirties rizika. Daug, vis daugiau šeimų ūkiuose yra bedarbių, vis daugiau žmonių atsiduria gatvėje ši situacija nepasikeis, jei nepakeisime esmės, todėl būtina veikti išbristi iš finansinės krizės e, yra būtina, vertinant viską iš šio požiūrio taško. Būtina taip pat ir modernizuoti socialinės gerovės valstybės modelį. Būtent todėl šiandienos patvirtintas investicijų paketas yra toks aktualus. Valstybių narių e, socialinė politika turi e, integruoti geriausius, progresyviausius pavyzdžius, prisitaikyti prie susijusių e, gyvenimo ciklo aspektų ir stengtis ir kovoti su, visom, su visų rušių diskriminacija. E, taip pat e, akcentavome kovą su vaikų skurdu neligybės mažinimas prasideda nuo investicijų į vaikų švietimą. Ir visos vyriausybės turėtų įsipareigoti šiam darbui. Šiandien taip pat atvirtinome e, studiją ir gairias dėl aktyvaus įtraukimo strategijos. Tai turėtų būti valstybių narių socialinės politikos esmė. E, taip pat e, taip turėtų būti, ta turėtų lydėti įtraukiančios darbo rinkos, tinkamas darbo užmokestis ir susijusios priemonės pakete yra daugybė analitinių dokumentų, pavyzdžiui, dėl benamystės, sveikatos apsaugos reformos, ilgalaikės rūpybos ir, be, ir visuotinio svarbos socialinių paslaugų. Valstybės narės raginamos savo socialinių reikmių biudžetus panaudoti našiau ir tinkamiau reaguoti į krizę. Komisija atidžiai stebės, kaip. Uh, valstybės narės tvarkys savo socialinės apsaugos sistemas, tai yra Europos semestro dalis, ir kaip tobulins m, mm, turimas priemonės, pavyzdžiui, pareng, parengdamos ataskaitinį biudžetą, kad būtų galima išsiaiškinti, ko, ko, kokio dydžio parama reikalinga, e, užtikrinant minimalų atlyginimą. Taip pat noriu pakalbėti apie ES finansinius išteklius. Europos socialinį fondą, kuris, kurio, išlaidos, kurio lėšos bus prieinamos, pavyzdžiui, e, vaikų rūpybai, e, kovai su mokyklos nelankimu, bei e, siekiant užtikrinti, kad sveikatos apsaug kad sveikatos paslaugos būtų, plat, kaip manoma, plačiau prieinamos. Kaip žinote, komisija yra pasiūliusi bent 20 procentų socialinio biudžeto lėšų kiekvienoje valstybėje panaudoti socialiniai įtraukčiai ir kovai su skurdu. Mes taip pat siūlome, kad socialiniam biudžetui būtų skirta be 25 procentai e, sanglaudos politikos lėšų. Ir tai yra e, tinkamiausias laikas priminti šį pasiūlymą, atsižvelgiant, kad prasidės darybos tarp Europos parlamento ir tarybos dėl daugiametės finansavimo programos. ES mastu Europos socialinis fondas yra pagrindinis socialinių investicijų šaltinių kuris geba mobilizuoti didelį lėšų kiekį ir iš kitų fondų, iš kitų šaltinių. Ir reikia užtikrinti, kad socialiniam fondui būtų skirtos reikalingos lėšos, kaip siūlė taryba, ir didinti investicijų iš šio fondo efektyvumo. Tai yra vienodos svarbos tikslai. Gerbiami nariai, socialinės investicijos yra ypač svarbios, jeigu norime išbristi iš krizės stipresni, glaud, glaudžiau dirbantis ir konkurencingesni. Valstybės turi investuoti į žmogišką į kapitalą ir socialinę sanglaudą. Investuodamos dabar valstybės e, apsisaugos nuo daug didesnių išlaidų socialiniai sričiai ateityje. Vertinant socialinės išlaidas, jos tikrai, buvo, e, jos tikrai labai sumažėjo, pavyzdžiui, konkurencingumo sąskaita. Uh, Tačiau trumparegystė gali daug kainuoti. Socialinių investicijų paketas e, neapima, neaprepia visus Europos socialinės politikos aspektų, nežiūrinti tai, mes manome, kad tuo prasidės diskusijos dėl gerovės valstybės modelio ateityje, taip pat dėl, e, Europos, dėl ekonominės ir pinigų sąjungos socialinio matmens. Tikiuosi sėkmingo bendarbiavimo su parlamentu, siekiant užtikrinti, kad Europos vertybės ir socialiai įtraukiančios visuomenės modelis būtų e, išlaikyti. Ačiū toliau Aleksandras Serkas. Prieš tai ponia Moran Šartyje. Ačiū ponia pirmininkė. Ačiū ponia komisijos nary už tai, kad pristatėte. E, būtiniausių socialinės politikos e, elementų analizę ir sakote, kad esate pasiruošę investuoti į socialinę sritį. Mes irgi. Ir mm, kita vertus mes komitete, dirbantys šiame komitete ir vertindami politinės galimybės, esame pasiruošę reikalauti, kad e, priimant daugiametę finansavimo programą 25 procentai sanglaudos fondo lėšų būtų numatyti socialinėms investicijoms iš, e, į, į socialinę sritį. Taigi tai bus svarbiausias pirmasis mūsų reikalavimas, mūsų politinės valios išraiška, kurią pademonstruosime e, kalbant apie socialinę sanglaudos fondą. Ir kai girdžiu apie tai, kad kai kurios valstybės nori mažinti e, išlaidas sanglaudos ryčiai, tai netitinka mūsų komiteto e, vizijos. Esu nuolatinė pranešėja dėl Europos socialinio fondo ir turiu pasakyti, kad esu pasiruošusi e, reikalauti, kad 25 procentai socialinio, Europos socialinio fondo lėšo būtų numatyta konkrečiam tikslui. Ir manau, kad jūsų noras, jūsų politinė valia palaikyti e, mūsų sieki čia pagelbėtų, nes mes norime kad valstybės, visos valstybės narės e, paisytų šio reikalavimo. Lygiai taip pat lygiai taip pat ryštingai turime siekti, kad 20 procentų Europos socialinio fondo lėšų būtų numatyta e, labiausiai skurstantiems Europos gyventojams, gyvenantiems skurde. Tai mums yra, tai yra mūsų politiniai tikslai, kurių aktualumams niekam nekelia abejonių. Jūs visiškai teisingai akcentavote, kad e, skurdas, skurdo lygis Europoje auga. 25 milijonai 120 milijonų europiečių gyvena ant skurdo ir atskirties ribos. Iš tikrųjų reikia e, reaguoti ir bandyti išbristi iš krizės. Mums labai trūksta uh, aiškaus vaizdo, duomenų apie konkrečias valstybės, bandant vertinti politinės pastangas, finansinį jų indėlį, kovojant su e, šia skurdo rizika. Kas šiandien atsidūrė ypač ekstremalioje situacijoje, kam iškilo griz, rizika atsidurti skurde, kas yra tie žmonės, mes apie tai daug kalbame, kiek moterų, kiek vyrų yra atsidūrę tokia e, situacija, kokia yra um, amžiaus struktūra, kalbant apie žmonės, kurie šiandien atsidūrė e, ekstremalioje situacijoje. E, Mums atrodo, kad e, vis labiau to, į tokią situaciją papuola jauni žmonės. Ir šiandien mes norime, kad ES e, iškeltų valstybėms narėms reikalavimą dėkti reikalingas e, sistemas, vykdyti projektus, kad padėtų žmonėms išbristi iš krizės. Jūs kalbėjote apie būtinybę mobilizuotis ir kovoti su neligybė tarp vyrų ir moterų. Mes rengėme e, e, dokumentą dėl moterų užimtumo. Ir manau, kad turime taip pat sutelkti jėgas, kovojant su e, neligybė, ta neligybė, su, su kuria susiduria moteris, kalbant apie profesinę karjerą. Jūs kalbėjote apie investicijas į vaikų švietimą, bet norėčiau išgirsti ir apie investicijas į lygias karjeros galimybės užtikrinti lygių karjeros galimybių užtikrinimą vyrams ir moteriams. Uh, Noriu kai ką pasakyti dėl tarybos e, prim, primamo sprendimo dėl pagalbos e, labiausiai skursantiems Europoje. Šiandien mes dar nepakankamai darome jų labai Europoje. Ir manau, kad aš ne vienintelė. Taip manau, tokiai, tokiam požiūriui pritarė daugybė e, čia esančių kolegų. 2,5 milijardo žmonių atsiprašau, 2,5 milijardo eurų. Tai yra lėšos e, skirtos pagalbai mm, rūbais, maistu. Mes e, pakeitėme to fondo apriepti naudos gavėjų yra visose 28 valstybėse narėse ir mes esame įsitikinę, kad 2,5 milijardo eurų tikrai neužteks ir kad reikia uh, E, pasitelkti Europos socialinio fondo lėšas. Kry Aleksandro Serkas, Madame e, Serkas, Latu, Edith Bauer, Filip Benjon, jau čia Bauerį. Ar dar kas prašo žodžio? Pane Lambert. Tai tiek. Mm, kiekvienam kalbėtojui dvi su pusė minutės. Panas Sarkas, kaip koordinatorius, jums skirsiu šiek tiek daugiau laiko, trys minutės. Po to, ponė Naratum, dvi su pusė minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš pasisakau prieš privilegijas. Bet, kita vertus, kalbu kelių parlamento narių vardu iškart. Tad ačiū. Uh, Gerbiamas komisijos nariai, pirmiausia, aišku, reikėtų padėkoti už šią iniciatyvą. kuria mūsų politinėje darbo tvarkėje atsiranda punktas dėl socialinių investicijų. Kai kas labai puiku mm, mintis dėl um, socialinės atsakomybės, dėl atskirties mažinimo ir kai kas iš tikrųjų netgi paminima pirmą kartą, ar, pavyzdžiui, mano frakcijai svarbu yra tai, kad visi suprastume, jog reikia ne tik turėti pakankamai e, lėšų fonde, bet kad ir būtų e, numatyta konkretiai jų dalis, kaip kad šie 25 procentai. Pakete tikrai galima rasti labai gerų idėjų, bet turint galvoje tas socialinės dramas, kurias dabar išgyvena Europa, nebūtinai gal to pakanka. Prieš keletą dienų lankiausi Paryžiaus priemeščių vargingiausiuose kvartaluose ir mačiau, kad situacija tik nuolat blogėja, nepaisant to, kad lik ir didinama parama iš ES, būdavo anksčiau, o, o dabar jos vis mažėja ir dėl to visiškai nesižvelgiama į tų tikslinių grupių poreikius. E, žmonės vis labiau skursta ir, ir taip pat ir nevyriausybinės organizacijos nebeišgali um, pakankamai jiems padėti. Todėl mes neišvengsime tos atsakomybės klausimo. Ir birželio mėnesį, aišku, išauš viena svarbi diena. Reikia, kad e, turėtumėm pagaliau Europos socialinį paktą, kuriame būtų lygiai taip pat e, konkrečiai kalbama apie kylančius iššūkius, kaip kad ir finansų ar, ar ekonomikos kontekste. Nes komisija bando įvairiai spręsti ekonominės e, problemas, numato sankcijas, jeigu kažko nesilaikoma. O čia reikia dar tikrai daug nuveikti, kad piliečiai suprastų, jog ir socialiniam modeliu yra skirto, skiriama tiek padėmesio, kaip ir ekonominiam. Edith Bauer toliau. Euh, Ačiū pirmininkė, kaip ir kiti kolegos, aš remiu socialinės investicijas, tai yra labai svarbu. 25 procentai, kurie būtų numatyti socialiniams klausimams, tai yra labai svarbus dalykas. Uh, situacija pakankamai sudėtinga. Piliečiai žiūri, ką mes nuveikėme, matome štai kokį biudžetą patvirtinimo tarybą ir tie, tikrai tai visiškai nedara su, su, su tuo, ko tikimasi, ko reikia, tai nėra iš tikrųjų investicijas orientuotas biudžetas. Um, tai vis dar autoritarnės ekonomikos biudžetas tikrai jis netitinka uh, lūkesčių ir poreikių. Dabar dėl socialinės apsaugos minimumo yra Bašlė komisija, pane Herš dalyvauja, jie taip pat ir kalbama būtent apie socialinių teisių minimumą. Ar mes galime ES ką nors padaryti irgi ir uh, atsižvelgdami į savo istoriją, vertybės, gal mes galėtumėm irgi galvoti apie tokį socialinės apsaugos minimumą. Aš čia kalbėčiau apie socialinės teises, o ne apie sistemą. Mes turime socialinės apsaugos sistemų koordinavimą, bet būtų galima užsibriežti tikslą dėl socialinių teisų ir pasirinkti kitą kelią, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės specifiką, istoriją, ver, o, e, tradicijas. Bet aš manau, kad jeigu mes turėtumėm būti būtent tokią socialinio minimumo bazę, tarsi pamatus, tai būtų labai svarbu. E, tikrai baisu, kai turime socialinio minimumo um, sistemą, e, kas lyg ir turėtų užtikrinti, kad piliečiai galėtų turėti bent jau minimalias pajamas, bet tai yra žemiau skurdo ribos ir tie socialiniai minimumai turi būti bent jau e, lygus su skurdo lygiu, kad nebūtų mažesni už jį. Toks minimumas turi būti, kuris realiai leistų negyventi skurde. Ir taip pat turi būti programos, kurios sudėliotų visus finansus, kad nebūtų viskas taip fragmentuota, bet kad viskas būtų būtent siejama su tais tokiais minimumais, kurie leistų gyventi nežemos skurdo ribos. Köszönjük ezt a lehetőséget. Én három konkrét kérdést szeretném. Edith Bauer. Dabar ačiū, ponė pirmininkė, už sutiktą galimybę kalbėti. Ir štai kokius dalykus norėčiau pabrėžti. Pirmiausiai, sveikinu tai, kad kalbate apie gerovės valstybės modelio modernizavimą kaip komisijos narys. Bet klausimas mano būtų, o kaip tą planuojate e, pasiekti? Nes šiuo metu egzistuoja tam tikra prieštara tarp socialinių vairių vykstančių konfliktų, užimtumo klausimų ir kokį čia požiūrį ketinate pritaikyti, kaip užtikrinsite, kad socialinės e, išmokos būtų garantuojamos, net nebūtinai, kad mm, būtų tai siejamas su tam tikru e, darbu atliktu. Ir kaip sieksite sinergetinio efekto, iš tikrųjų apkarpi, apkarp, nuo apkarpimų nukentėjo e, visi kone fondai. Ir kaip tik prieš valandą dar šiame komitete kalbėjome apie 20 procentų lėšų sumažinimą socialinėme fonde. Kaip, kaip tų programų vykdymą veiksmingą ir toliau užtikrinsite? O taip pat kaip, ir, kaip yra su vaikais, su šeimomis ir parama šiais ryčiais skiriama. Kaip spręsite susidariusias problemas, kaip kovosite su um, vaikų skurdu. Merci beaucoup, Filbignon. Ačiū, Filbignon. Paskui Šabari. Oh, ah, yes, thanks. Um, I certainly... Aš tikrai sveikinu socialinių investicijų paketo savoką. Aišku, tokio paketo efektyvumas priklausys nuo detalių. Uh, o ne vieno pavadinimo. Bet manau, kad turime pažiūrėti tą pavadinimą ir būtent uh, laikytis to žodžio investicijos, nes tai neturi būti vien tik tai. Uh, gerovės užtikrinimas e, įprastinėmis priemonėmis. Pavyzdžiui, aš žiūriu į savo miestą jaunimas be darbo, be namų. Ta benamystė jau tapusi įprastiniu dalyku ir štai vietos labdaros organizacijos bando juos ištraukti iš gatvės per tikrai labai intensyves programas. Iš esmės, nei vienas iš jų po dviejų metų niekas uh, nebegrįžta atgal į gatvę, panašu įsitvirtina, randa darbus, nes iš tikrųjų tai yra socialinės investicijos, investicijos, kurios yra kryptingos, nukreiptos į tai, kad jie būtų nepriklausomi, nepriklausomi e, ekonomiškai. Ir aš manau, jeigu išlaikysime dėmesį, akcentą būtent į tai, kad e, žmonės e, būt, taptų nepriklausomi, kad būtų ištraukti iš tos priklausomybės ir padaryti nepriklausomis, tai tai būtų svarbiausia ir to mes turime siekti. Nes tai gali realiai padėti užtikrinti ekonomikos atsigavimą. Nes sudarysime žmonėms galimybės patiems pasirūpinti savimi, per, suteikdami jiems įgūdžius, tinkamą požiūrį netgi į gyvenimą. Kai kuriais atvejais to labai reikia. Būtent tokių programų pagalbų mes tikrai galėsime užtikrinti ir ekonomikos atsigavimą ir galėsime pasiekti tokios situacijos, kur tokių problemų vis mažėtų ir mažėtų. Tai yra tas m, mm, užburtas ratas būtų teigiamas. Gaila, kad nėra daugiau laiko detaliau panalizuoti tų klausimų. Aš norėjau e, konkrečiau apie tos dalykus pakalbėti, bet aš sveikinu bendrą požiūrį ir labai tikiuosi, kad komisaras atsižvelgs tai, ką sakiau. Čia Bauri, čia Bauri, o po to Jean Lambert. E, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Būsiu visiškai atviras su jumis. Um, tikrai neperžvelgėme dar viso paketo priemonių, jis juk tik šiandieną buvo patvirtintas, bet iš to, ką girdėjome iki šiol iš komisijos, manau, galima susidaryti įspūdį, kad nelabai daug gal naujovių yra įtraukta į paketą. Nors pats tekstas skamba gana rimtai, um, ketinimai tikrai aiškus ir bent jau bus pagrindo tolesniems apmąstymams. O šiaip jau tam kontekste jūs pasirinkote tikrai pačius aktualiausius, kebliausius ar opius klausimus aptarinėti. Komet klausiausi jūsų įvadinės kalbos, mane nustebino tai, kad kalbėjote apie gerovės valstybės modelio modernizavimą. Mm, mes, aišku, norime apsaugoti Europos socialinį modelį, tačiau gerovės valstybės modelis buvo sukurtas šalyje, kuri tuo metu tikrai laikėsi labai puikiai, paskui patyrė krizę, kai kurie žmonės išsaugojo savo darbo vietas, kai kurie ne. Ir, ir viskas praktiškai apsivertė aukštinkojom. Taigi, gana keista situacija. Taip, reikia galvoti apie gerovės valstybės tobul, principų tobulinimą, tačiau reikia tą daryti saugiai, reikia rinktis priemonės, kurios užtikrintai veiktų ir, ir, ir pagalvoti apie um, turimus išteklius, kuriuos čia galėtumėm panaudoti. Bet ma, matyti, kad pagrindas komisijos tikrai darbui pasirinktas geras, jūs kalbate apie kovą su E, skurde gyvenančiais vaikais, jūs kalbate apie visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, apie užimtumo aspektus ir tikrai krypstame teisinga linkme, galima pasveikinti e, tokius siūlymus. Ir jeigu buvo toks jūsų ketinimas pas, paskatinti diskusiją su mumis, tai, tai tikrai esu pasirengęs į tą diskusiją aktyviai įsitraukti. Ačiū. Komisijos nariai, Turiu klausimą dėl rekomendacijų, e, dėl skurstančių vaikų. E, visų pirma, džiaugiuosi, kad galiausiai pasiro, jos pasirodo. Ir kaip jūs sakėte, jos buvo rengiamos jau kurį laiką. Ypač mane domina ta dalis, kur kalbama apie ES finansinių instrumentų mobilizavimą. Nes žinome, kad kai kurie Europos fondai, nebūtinai tie, už kuriuos atsakingas šis komitetas, bet uh, E, fondai skirti Romų, tautybės žmonėms, jų integracijai, į valstybės jų e, iki galo nepanaudojo. Mane domina, kaip komisija, e, konkretus komisijos skyrius dirbs bendradarbiaus su kitais komisijos departamentais, kad įgyvendintų rekomendacijas dėl vaikų skurdo galbūt panaudojant kai kuriuos fondus, kai kurių fondų lėšas kalbame, turime į žmonės kenčiančius dėl e, diskriminacijos, daugybinės diskriminacijos ir kaip komisija užtikrins, kad ta konkreti rekomendacija būtų tikrai gyvendinta. Ačiū. Noriu padėkoti visiems už šiltus žodžius už jūsų padėką. Dėkoju ir už klausimus, nes kaip ponas Benjen pabrėžė, pavadinimas šios iniciatyvos tikrai svarbus. Iš tikrųjų, tai buvo pirmoji sėkmė, nes tas dokumentas pasirodė praėjusią vasarą tokiu pavadinimu ir komisija pradėjo renkti šią iniciatyvą. Jau iš pavadinimo aišku, kokios, kokie yra mūsų ketinimai. Tai yra patvirtinti į, prie, į priekį ateitį orientuotą požiūrį ir socialinę politiką. Ir aš labai tikiuosi, kad jūs visi turėsite laiko įsigilinti į šio pasiūlymo e, detalės. Kodėl kalbame apie siekį modernizuoti? Tai labai svarbus teiginys ir tai tikrai svarbus tikslas. Kaip ponas Jauris sakė, socialinės e, apsaugos sistemų didžioji dalis buvo sukurtos e, po karinių laikotarpių, skirtingais istorijos momentais. Ir mūsų ekonominių sistemų evoliucija, ES raida, globalizacijos procesai ir galiausiai finansų krizė iškėlė daugybę iššūkių toms struktūroms. Iššūkių, bet tuo pat metu atvėrė ir galimybių. Tai, tai nėra vien tik tai negatyvios tendencijos, kurias turėtume akcentuoti. Ilgesnis, sveikesnis gyvenimas yra viena iš galimybė. Apie tai kalbama Baltojoje knygoje dėl pensijų. Socialinės gerovės valstybės yra apsprendžiamos pagal jų vykdomą politiką. Socialinė politika yra apibrėžimas ir, ir, ir Europos mastu. Europos mastu egzistuoja socialinių teisų deklaracija, o pačioje ES jau egzistuoja daugybė priemonių, kur, kurias galima panaudoti e, suteikiant paramą socialinės gerovės valstybėms. Ir savo atsakį krizę mes e, stipriname ekonominę valdyseną, kuri bus subalansuota tik tuo atveju ir atrems socialinius ir žimtumo iššūkius ir padės valstybėms išspręsti joms iškilusias problemas, jeigu bus ban, imamas ir makroekonominių problemų tuo pačiu metu. Taigi mums svarbiausia, ar mes galime užpildyti tą atotrukį. Uh, ES e-, e lygmenių egzistuoja, tarp ES lygmenių e-, egzistuojančios socialinių teisų deklaracijos ir valstybių narių atsakomybės socialinės politikos rytyje tokiu momentu, kuomet labiau nei bet kada iškilo poreikis tai padaryti. Šį klausimą galima spręsti keliais būdais. Vienas - sustiprinti tai, kas jau pradėta, atvirą koordinavimo metodą, tobulinti metodologiją Manau, kad čia atsiveria didžiulis potencialas e, tobulinti indikatorių sistemą, bendrą metodiką, plėtoti socialinę politiką ir darant reikalingus, primant reikalingus socialinius sprendimus, taip pat pasiduoti socialinėmis priemonėmis, taip pat pasitelkiant Europos socialinį fondą, pasiremti sukaupta pažangiaja patirtimi, kurią galima paskleisti e, šalise ir regionuose, kur tokių pavyzdžių dar stinga. Šiame dokumente apibrėžiame ir tai, kaip mes į ekonominę valdyseną norime integruoti vaikų rūpybos klausimus, taip pat įvairius kitus pasiūlymus. Moteris užimtum, moterų užimtumo galimybės. Pastarosius du metus apie tai jau garsiai kalbama, tačiau su šiuo investicijų paketu mes galime apie tai labai išsamei diskutuoti su parlamentu, su susijusių interesų grupių atstovais, vertinant tai, ką, kaip siekiant, kad Europos semestro turinys būtų rimtesnis, kad jis uh, sus, būtų sustiprintas. Modernizavimas taip pat reiškia daugybę kitų dalykų. Mes pasitelkėme e, mokslinių tyriejų grupę, kuri padėjo žimtumo direktoratui parengti socialinių investicijų paketą ir nuolatos diskutuojančios klausimus iškildavo vienas klausimas. Kodėl šiaurės šalių socialinės gerovės modelis yra sėkmingesnis nei daugelis kitų ir kaip galima jį panaudoti, ko... negalima jo tiesiog e, perkelti, bet kaip galima panaudoti pažangėją patirtį. Pa, panagrinėjus, pasigilinus galima išsiaiškinti, ką galima panaudoti iš pažangiosios praktikos pavyzdžių. Ir to, to, tas klausimas dokumente yra nuolatos akcentuojamas. Jeigu jį perskaitysite. Yra kai kurių naujovių, ir čia atsakau poniai Bauer, kalbant apie keliamas sąlygas. Pervedimai socialinės gerovės srityje patirties perkelimas yra įmanomas. Kalbu apie šiaurės šalių patirtį. Ir kai kuriuose pasaulio valstybėse, pavyzdžiui, Brazilijoje, e, įgyvendinta labai sėkminga kovos su skurdu programa, įdiegus taip vadinama su tam tikrais reikalavimais ir sąlygomis siejama pervedimų sistema. Dar kalbėsiu apie finansinius instrumentus. Esu ypač dėkingas poniai Moran Šartyje už paramos žodžius ir už parodytą, pademonstruotą ryštingumą dėl socialinio fondo. Ir aš manau tikrai bus svarbu, jei e, mes apibriešime e, fondo galimybės šiame kontekste jaunimo užimtumo iniciatyva bei e, pagalba labiausiai skurstančiams apibrieštos taip, kad jų gyventinimas yra sudėtingas, tampa labai sudėtingas, kadangi nėra nuostatų Europos socialinėme fonde tuo klausimu, todėl reikia dabar parengti nuostatą šiuo klausimu su parlamento pagalba, kad galėtume pakeisti situaciją, nes kartais tas fondas tampa tokiu tarsi paskutiniu fondu atsižvelgus į visus kitus prioritetus. Aš suprantu, kad tikriausiai e, mano pasisakymo laikas jau baigėsi. Tikiuosi, kad bus kitų, tiesa, kitų galimybių labai išsamei apsvarstyti e, šį klausimą, kurį svarstymą ne čia pakvietėte. Ačiū kad atėjo šiandien pas mus čia ir nebejoju, kad bus dar kitų galimybių tai aptarti. Tai buvo pirmasis aktyvus pasikeitimas nuomonėmis šiuo klausimu. Ačiū.